Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me welcome you in Brussels. Uh, we have two days. Sveiki atvykę į Bruselį. Mūsų laukia dviejų dienų intensyvi programa. Deja, mūsų pirmininkas šiandien negali dalyvauti posėdėje, negali pirmininkauti. Todėl uh, Aš tą padarysiu už jį. Programa šiek tiek pakeista, negu kad buvo paskelbta iš pradžių. Todėl aš jums iš karto pristatysiu šiandienos ir rydienos darbo tvarkę. Šiandien po klausimo aptarsime septintąjį punktą – įtrė komiteto komandiruoti ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą ENISA. O šeštasis klausimas, kaip kad numatyta pirminėje programoje, e, susitarimas tarp Europos bendrijos ir Brazilijos, nukeliamas į rydieną. Po to, kai bus į pačią programos pabaigą. Jeigu daugiau komentarų nėra, sakysime, kad darbo tvarkė patvirtinta priimant šios du pakeitimus. Ar visi sutinkate? Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Ne. Taigi, periname prie viešojo klausimo apie e, kibernetinio saugumo teisės aktą. Noriu pasveikinti keturis svečius. Temą nagrinėsime dviem dalimis. Pirmiausia, suteiksime žodį dviem svečiams, ponui Šaphuser ir poniai Moigrai. Norėčiau paprašyti visų pranešėjų laikytis parlamento darbo taisyklių. Tai yra, pasakysite įžanginę kalbą, kokias aštuonias minutės O po to pranešėjai bei šešėliniai pranešėjai turės galimybę išsakyti savo nuomonę per dvi minutės. Ir visi kiti e, turės po vieną minutę pasisakymą. Europos komisija nori apie kibernetinio saugumo teisės aktą, kad mes aptartume, nes e, projektas buvo patvirtintas 17 metų rugsėjo 13 dieną. Reglamentas susideda iš dviejų dalių. ENISA agentūros e, mandato išplėtimas ir atnaujinimas. O antra dalis - savanoriška kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema. ITRE komitetas yra pagrindinis rengiant šį pasiūlymą, nagrinėjant šį pasiūlymą. Diskusijos apie kompetencijų pasiskirstimą tebesitėse, todėl pirmininkas norėtų dabar salėje pasveikinti įtre komiteto pranešėją, ponę Angeliką Nibler. Tiesą sakant, šios salėje dar nemačiau, bet tikiuosi, kad jie ateis ir pona Jean-Philippe Albrecht, kuris pakeičia IMKO pranešėją, atsakingą už nuomonės parengimą. Tikėkime, kad ir jis ateis. Žinoma, salėje yra ir Europos komisijos atstovas, ponė Despina Spanu. Ji yra skaitmeninės visuomenės pasitikėjimo ir kibernetinio saugumo direktorato vadovė o pačią ENIS, agentų, pačią ENIS agentūrai atstovauja ponas Persa, kuris yra operacijų departamento, pagrindinio operacijų departamento vadovas. Norėčiau pranešti, kad komisijos pasiūlymas dėl kibernetinio saugumo teisės akto greičiausiai bus pristatytas 18 metų sausio 23 dieną. Taigi, kaip aš jau pranešiau, klausimas padalintas į dvi dalis. Po kiekvienos įžangos turėsite galimybę visi pateikti klausimų arba išsakyti komentarų. Pirmojo dalyje kalbėsime apie ENISA agentūros reglamento E, mandato peržiūrą ir aš suteiksiu žodį pirmajam pranešėjai, ponai Gerhard Schaphüzer. Jis yra e, informacijos saugumo federalinio biuro viceprezidentas. Pone Schaphüzer. E, e, yra naujas e, šiuose pareigose. Jis pradėjo dirbti šių metų sausio pirmą dieną. Jis yra baigęs Münsterio universitetą, kuriame įgavo matematikos diplomą. E, matematikos daktaro laipsnį taip pat gavo Münsterio universitete bei Hageno universitete. 1991 metais jis pradėjo dirbti e, federalinėje informacijos saugumo tarnyboje, kuri e, vadinama trumpiniu BSI ir ten jau dirba 26 metus. Jis yra kriptologijos informacijos saugumo įgyvendinimo ir priežiūros ekspertas. Taigi, po tokios trumpos įžangos aš noriu suteikti žodį Jums, ponė Šaphuzer. Prašau. Labai ačiū. Gerbiamas e, ponė Količek. Gerbiami ponės ir ponai parlamentarai. Man e, labai dėlė garbė kart šiandien būti šiame klausime ir kalbėti apie kibernetinio saugumo teisės aktai. Enisos mandatas turėtų būti pakeistas po metų ir turėtų būti sukurta bendra Europos sertifikavimo sistema kibernetinėms paslaugoms ir prekiams. E, Vokietija atidžiai stebi Enisos steigimą ir veiklą nuo pat 2004 metų. BSI e, e, prisidėjo prie Enisos veiklos. Enisai mes atnešėm naudos ir atvirkščiai mes daug naudos gavome iš Enisos. Ir galiu pasakyti, kad esame suinteresuoti stiprios ir veiksmingos Enisos darbų. Tai suteikia ES valstybėms narėms ir institucijoms daugiau galimybių efektyviai dirbti. E, mes galime sumažinti kibernetinės grėsmės pavojų tokiu būdu. Enisos pagrindinis tikslas e, - tapti pagrindinę e, tarpinę institucija ES skirtingoms institucijoms ir valstybėms narėms siekiant kibernetinio saugumo. Tai yra tarsi atspirties taškas. Ką aš noriu tuo pasakyti? Enisa teikia uh, kvalifikacinės žinias ir konsultacijas apie kibernetinį saugumą, remia valstybės narės, ES institucijas, kuriant e, savas NIS sistemas, be to e, padedame kuriant ES politikos kryptis ir teisės aktus šioje srityje. Skatiname bendradarbiavimą tarp skirtingų suinteresuotų institucijų. E, man toks keitimasis patirtimi atrodo labai svarbus. Enisa agentūra daugiau nebegali atremti visų e, vadinamųjų NIS ir kibernetinio saugumo grėsmių. O jos jau dabar tampa e, Europos politikų ir visuomenės e, susirūpinimo pagrindinė tema. Mes ketiname uh, ir toliau e, plėsti visuomenės skaitmeninimą. Ir žinia, kad Europos komisijoje yra suteikiamas Enisai nuolatinis mandatas. E, mes Vokietija tuo džiaugiamės. Be to, e, remiame pasiūlymą plėsti Enisa finansavimą, pasitelkiant nacionalinės kibernetinio saugumo galimybės. Enisai labai svarbu, kad būtų gerai gyventa NS. NIS tinklo ir informacijos saugumo direktyva parengta 2016 metais, bet to mes kalbame apie CSIRT tinklo uh, veiklos papildymą. Mes Vokietija manome, kad Denisa suteikia gerų darbo, atneša gerų darbo rezultatų. Visų pirma, todėl, kad jau dabar ji gali suteikti visoms valstybėms narėms vienodas paslaugas. Pavyzdžiui, ji parengė rekomendacijas dėl to, kaip turėtų būti įkurtos nacionalinės CSIRT e, tinklų e, agentūros e, prisideda prie valstybių narių kibernetinio švietimo ir mokymo. Pavyzdžiui, e, kibernetinė Europa programa buvo vykdoma arba Europos kibernetinio saugumo mėno. Kitas, kita buvo tokia akcija suorganizuota. Visų pirma, tai buvo skirta visuomenės informavimui gerinti, visuomenės švietimui. Kibernetinio saugumo teisės aktas e, pabrėžė, kad Enisa yra labai svarbi ir įtvirtina jos mandatą visiems laikams. Enisai tenka naujas vaidmuo numatytame ES sertifikatų išdavimo mechanizme. Pagal dabartinį teisės akto projektą Enisos vaidmuo e, nėra pakankamai įvertintas. Dabartinės valstybės narių sertifikavimo e, sistemos turi būti pagrystos gerų bendradarbiavimų su e, praktikais. ES sertifikavimo mechanizmo įgyvendinimas, taip kaip dabar siūloma, susilpnintų valstybių narių sertifikavimo sistemas. Ir iškiltų grėsmė, kad e, nusilps dabar numatytas saugumo lygis. O skaitmenėjimui plintant, tai atneštų daug žalos. E, mes tikimės, e, kad PSI per kitą sesija mums atneš, BSI galės suteikti daugiau žinių. Mes e, suprantame, kad Denisa labai daug prisideda ir prie operatyvinio bendradarbiavimo, atlieka labai svarbu vaidmenį koordinuojant Europos kibernetinio saugumo grėsmės pagal CSIRT tinklą. Be to bus padidinta ekspost analizė išplėsta, bus sukurtos naujos analizavimo galimybės, e, pasveriant valstybių narių patiriamą žalą ir grėsmės. E, manome, kad Denisos mandato išplėtimas yra būtinas, kad jos operatyvinės galimybės saugumo srityje, kibernetinio saugumo srityje išauktų. Iki šiol mes gana skeptiškai vertindavome diskusijas, bet dabar suprantame, kibernetinio saugumo dalis yra neatsiejama nacionalinio saugumo e, dalis ir tai yra valstybių narių pirminis uždavinys. Aišku, mes turime kalbėti apie e, darbo pasidalymą tarp ES ir valstybių narių. Turime išlaikyti ir susidarumo bei proporcingumo principus. Kibernetinio saugumo srityje pagrindinė e, atsakomybė tenka valstybėms narėms. Jeigu mes atitinkamas kompetencijas ir atsakomybę gerkisime į valstybės narės, galbūt E, e, pademonstruosime, kad valstybės narės nėra pakankamai ryštingos gindamos e, savo kibernetinės sistemas. Mes turime kalbėti apie geresnį pasitikėjimą nacionalinėmis e, susijusiomis agentūromis ir tarnybomis. Kalbame apie reikalingos kvalifikacijos sukaupimą, apie darbą su tikslinėmis grupėmis, nesvarbu, ar mes kalbėtumėm apie administracinės institucijas ar apie verslo tarnybas. Kibernetinis saugumas e, yra siejamas su kritinė infrastruktūra. Todėl mes suprantame, kad būtina bendrauti su atitinkamomis verslo institucijomis ir nacionalinėmis reglamentavimo tarnybomis. Tai yra e, pačių valstybių narių atsakomybės rytis visų pirma, kaip sakiau. Na ir kitas dalykas, kuris yra labai svarbus Europos saugumui. Jau dabar Europos lygmenių yra E, operatyviai dirbančių veikėjų. E, CESERT yra sukurta CERT EU sistema, kuri suteikia papildomų paslaugų ES institucijoms ir agentūroms. CERT EU yra CESIRT tinklo narė ir turi galimybę gauti informaciją ateinančią iš valstybių narių. CERT EU yra ES operatyvinė veikėja, ji turi pakankamai patirties ir konstitucijos, e, kompetencijos, atsiprašau, ji palaiko ryšį su institucijomis visoje ES ir e, renka informaciją ir ją platina, bet to e, renka informaciją apie incidentus ir platina ją ir taip pat padeda įveikti incidentus. Na, kalbant apie kibernetinės rizikos suvaldymą, be abejo, čia kalbame apie Europos komponentą, nors aišku, e, subsidiarumas taip pat turi būti išlaikytas net ir krizių valdymo metu. E, kibernetinėje srityje mm, negalime riboti e, tarnyb, europinių tarnybų veiklos. Mes suprantame, kad e, kova su kibernetiniu, e, už kibernetinį saugumą turi būti vykdoma kartu su valstybėmis narėmis bet koks kompetencijų paskirstimas e, kibernetinio saugumo krizių metu e, Europos tarnyboms nepadidins e, pasitikėjimo nacionalinėmis tarnybomis. Taip gali net, tai gali net susilpninti nacionalinės informacijų technologijų saugumo sistemas. Todėl būtina kalbėti apie turimų valstybių narių gebėjimų stiprinimą tai yra iš ankstinė sąlyga, kad būtų sukurta sėkminga e, Europos masto informacijos technologijų krizės valdymo. Privalomas keitimasis operatyvinė informacija ir specialių tarnybų ir institucijų bei agentūrų su operatyviniais uždaviniais steigimas yra būtinas. E, be to turime suprasti, kad ES lygmenių nereikėtų reikalauti bendrų e, ataskaitų. Mes greičiau turėtumėm e, pasverti kiekvieną atvejį atskirai ir įvertinti individualias kiekvieno incidento aplinkybės. Apibendrindamas norėčiau pereiti prie išvadų ir pasakyti, kad čia kalbam apie kokybę ir tikimybę. Enisa turėtų veiksmingiau stiprinti E, nacionalinę kompetenciją. Tai yra žymiai svarbiau negu Enisos bandymai įgyvendinti neįmanomą misiją. E, tai yra apimti visą Europos Sąjungą. Turi būti nustatyti realūs lūkesčiai. Ačiū uždėmesi, apisakysiu jūsų klausimus. E, labai ačiū Jums, ponė Šapiuzerį. Buvo labai įdomu Jūsų išklausyti. Ši sritis yra labai plati, jūs taip pat turite nepaprastai daug patirties sukaupęs, dėje mes neturime labai daug laiko nei šiandieną, nei apskritai. Ir toliau pasakys ponė Melė Moigra, kuri yra NATO e, kibernetinės gynybos centro e, vadovė. Ji dirba nuo šių metų rugsėjo šiuose pareigose. Anksčiau mūsų e, viešne dirbo Estijos e, prezidento kabinete, buvo atsakinga už saugumo politiką, kaip patarėjai dirbo, taip pat ji buvo e, Kijeve NATO ryšių biuro e, vadovo pavaduotoje ir taip pat Estijos gynybos ministerijoje, NATO departamente. Ji turi laipsnį įgytą King's College Londone, taip pat e, Middlebury College mokėsi ir Tartu universitete. Ji taip pat e, John Hopkins Seis Bolonija centre mokėsi ir Paryžiuje politinių mokslų institute. Prašom, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir poniai. Ponios ir ponai, aš šiandieną norėčiau kalbėti kaip nepriklausoma ekspertė. Aš esu NATO meistriškumo centro direktorė, tai yra mokslinio tyrimų mokymo centras kuris veikia Talinė, Estijoje, jisai e, yra susijęs su e, NATO ir aš taip pat kalbu kaip pirmkiaučia šalies atstovė. Mūsų centre meistriškumo dirba e, iš 20 ES ir NATO valstybių ekspertai, kariškiai, vyriausybės atstovai, mokslininkai dirba kartu, mes daug dėmesio skiriame mokymui mokymams, e, taip pat e, pratyboms, e, tokiuose srityse kaip technologija, strategija, operacijos ir teisė. Tai yra susijęs su kibernetiniu saugumu. Mes žiūrime holistiškai į kibernetinio saugumo problemas. Aš norėčiau pristatyti tiesioginę patirtį apie papasakojimą apie tai, kas mums yra, atrodo svarbiausia, kuriant ES ir valstybių narių atsparumą. Uh, kibernetinį. Aš manau, jūs sutiksite su tuo, kad e, kibernetinės grėsmės visą laiką auga. Taip pat svarbu mm, pripažinti tai, kad ES turi e, išsiugdyti atsparumą tokiems kibernetiniams išpoliams. Enisos e, vaidmuo turėtų būti sustiprintas bendradarbiaujant ir valdant kibernetinės krizės, taip pat užtikrinant e, svarbiausios infrastruktūros e, apsaugą. NISA e, jau sukuria papildomą vertę, nes nuo dešimtųjų metų ji rengia Cyber Europe specialias pratybas. Ir dabar aš kalbėsiu apie E, savo tiesioginę patirtį. Aš esu, kaip minėta, meisiškumo centro direktorė ir taip pat aš e, Estijos prezidento buvau nacionalinio saugumo patarėja anksčiau. Ir mes manome, kad pratybos yra geriausias būdas e, išugdyti įgūdžiams ir kurti pajėgumams. Kibernetinio saugumo srities pratybos yra nepaprastai svarbios Labai svarbu jų metu išiškinti strateginius e, svarbiausius elementus, kurie gali kilti atsiradus kibernetiniai kriziai. Taip pat atsiranda strateginės gairės, kurios leistų kovoti su krize realiame gyvenime. NATO vadovaujant kasmet mes organizuojam arba remiame organizavimą e, kibernetinės koalicijos pratybas ir e, taip vadinamus Block Shields e, pratybas. E, tai yra labai plataus masto e, vykstančios pratybos ir mes daug labai dėmesio skiriame techninių ekspertų parengimui, taip pat patarėjams, teisiniams patarėjams, kurie atsakingi už nacionalinį saugumą. Uh, ir mes prisidame tikrai vertingai, teikiame patarimų. Mūsų tikslas tiek kariškius, tiek e, piliečius e, e, mokyti, apmokyti, aiškinti, kaip jie yra vieni nuo kitų priklausomi. Ir mūsų strateginių pratybų tikslas yra pademonstruoti, kaip atskiros šalis turi reaguoti į kibernetinius išpolius ir taip pat, kaip priimti teisinius ir diplomatinius sprendimus. Tikslas yra sudaryti spaudimą komandoms, išbandyti jas beveik realiomis sąlygomis, kad jos e, paskui gautų padirties ir galėtų veikti realiame gyvenime. Ir Pavyzdžiui, galima kalbėti apie tokias užduotis kaip e, techniniai sprendimai, kurie būtų suprantami, aiškus. Taip pat rengiamos ataskaitos apie tai, kas vyksta. Techniniai ekspertai e, pavyzdžiui, siunčia ataskaitas ministrams ar tam tikriems pareigūnams. Ir mes dažnai matome, kad kibernetinė saugumo, kibernetinio saugumo bendruomenė tokios ataskaitos yra silpnoji grandis. Taip pat ieškoma atsakymų į teisinius klausimus, nes e, prieš išsilaužinėjimus e, kovojant labai kartais neaiškios yra teisinės sąlygos, kaip pavyzdžiui kategorizuoti išpolį ar koks yra mastas operacijos, koks turi būti e, mastas. Pavyzdžiui, jeigu į įmonės sistemas įsilaužima, tai vargu ar tai būtų laikoma kibernetinė ataka ar, ar karu viskas priklauso nuo masto. Ir taip pat e, mokom apie tai, kaip sureaguoti į žiniasklaidos e, pareiškimus ar kaip bendrauti su žiniasklaida ir mokoma, kaip, e, kaip galima tiksliau žiniasklaidoje perduoti informaciją. Apibendrinant, kokia yra pratybų vertė plataus masto E, pratybos, e, Shields arba NATO plataus masto e, pratybos leidžia tarptautinėms grupėms dalyvauti, išgyventi labai greitai kintančias situacijas plataus masto. Ir jie kaip komanda kasdien atlieka tam tikras užduotis. Ir koks yra sėkmės raktas? Pirmiausia, pamatyti platesnį vaizdą ir nepasimesti tarp techninių detalių. Labai svarbu e, pritaikyti gynybos strategiją vietoje. Lock Shields, e, pavyzdžiui, e, metu mokoma, kaip atremti išpolius. Ir primančioji šalis Estija yra sukaupusi labai daug patirties pati iš savo praktikos šalis nukentėjo 7 metais nuo visos eilės e, kibernetinių išpolių ir buvo paskui surinktos viešos diskusijos apie galimą poveikį nacionaliniam saugumui tokių išpolių. Ir ko pasimokėme po išpolių? Būtent, kad kibernetinis saugumas e, yra bendradarbiavimo tarp kariškių ir kitų veikėjų e, dalykas. Mes taip pat turime apimti ir atskirus asmenis. Mes suprantame, kad valstybės yra atsakingos už sprendimų paiešką, tačiau ES ir NATO gali suvaidinti savo vaidmenį ir pasiūlyti paramą. 2007 metų e, išpoliai buvo panaikinti, jų pasiekmes buvo panaikintos bendradarbiaujant, taip pat pasitelkti viešieji valstybiniai ekspertai ir jie dirbo kartu. E, Mes manome, kad pratybos reiškia, kad valstybės narės turi susiburti ir pasimokyti vienos iš kitų, pasidalyti įgūdžiais. Visos Europos kibernetinio saugumo pratybos nėra neįmanoma misija. Mes matome, kad būtina stiprinti valstybių narių atsparumą. Dėkuoju. Well, thank you, madam. Dėkuoju. According... Ačiū. Dabar pagal mūsų taisyklės norėčiau pasiūlyti visoms frakcijoms, šešėliniams pranešėjams pasisakyti po dvi minutės, po to kitiem norintiems parlamentarams skirsime po minutę, tada atsakys ekspertai pateik, į pateiktus klausimus, abiems skirsime po penkias minutės NISA agentūrai, Persa ir taip pat Europos komisijai, poniai Despinai Spanu. Po dvi minutės. Tai toks būtų mūsų laiko paskirtimas, o dabar ponia Angelika Nibler apie. E, Ačiū labai pirmininkė. Dėkoju mūsų ekspertams, kad pasidalino savo išmintimi, savo patirtimi. Tikrai puikiai įžanga į šią temą. Akivaizdu, kad Europa kibernetinio saugumo srityje turi vadinti daug svarbesnį vaidmenį ir mes kaip Europos parlamento nariai keliame klausimą, kaip galėtumėm pasirūpinti, kad kritinė infrastruktūra, internetas, mm, visas darbas e, internete tiekimo pristatymo srityje, sakykime, kad viskas būtų saugu, kas yra mūsų piliečiams svarbu kasdienėme gyvenime, kaip pasirūpinti, kad tai iš tikrųjų viskas gerai veiktų. Aš manau, kad tikrai reikia jednisai daug daugiau išteklių ir finansų ir personalo. Ir labai svarbu, kad mandatas įgaliojimai būtų aiškiai apibriežti ir kad uh, šią agentūrą būtų suteiktas tinkamas statusas. Mes pereiname dabar prie sertifikavimo ir tikrai įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę dėl sertifikavimo. Kol kas aš dar mm, neturiu aiškios pozicijos dėl to, ko, kaip turėtų tai pasidalyti tarp, kokios turėtų būti valstybių narių ir Europos Sąjungos čia funkcijos. Mes šiandien girdėjome, kokia yra situacija Vokietija, ką mums papasakojo ponas Šabhuser, bet aišku, be Vokietijos yra dar 27 valstybės narės. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar, ar jūs galvojate, kad e, apžvelgiant platesnį visos ES e, vaizdą, kad e, Nisai sutikė suteiktas vaidmuo leisti padaryti tam tikrą spaudimą kitoms šią srityje veikiančiams institucijoms, turint omenyje, kad svarbu būtų, kad jos dirbtų bendrame tinkle kartu. Aišku, Vokietija akivaizdžiai yra pirmaujančiose vietose šią srityje, bet aišku, kad reikia nenuleisti rankų, reikia užtikrinti, kad ir kitose valstybėse narėse būtų reikalingi pajėgumai. Jeigu mes norime, kad vidaus rinka tinkamai veiktų, kad viskas būtų gerai kibernetinio saugumo srityje, tai aišku, kad reikia, kad būtų šioje srityje dirbama visoje Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos lygmenių. Ir aš manau, kad sertifikavimas bendradarbiavimas čia būtų svarbus elementas. Kibernetinis saugumas tikrai, manau, būtų labai svarbus mm, elementas, mums tai užtikrintų pranašumą. Krumbaš. E, Peter Krumbaš, e, socialdemokratų frakcijos vardu, kaip šešėlis pranešėjas, prašom. <coughs> Ačiū už suteiktą žodį. Labai atidžiai klausiausi pono Šebhuzer pasisakymo, ypač į pabaigą, kai jisai sakė, kad gal nereikėtų labai daug vilčių sėti su Europos kibernetinio saugumo agentūra. Mm, aišku, kad mums reikia įveikti nacionalinį tam tikrą egoizmą ir, ir, ir atskirų subjektų tą savarankiškumą. Ar jūs galvojate, pane Šefhuser, kad iš tikrųjų nacionalinės institucijos turėtų pasilikti kažkokią tai dalį savo suverenumo, savo e, funkcijų ir kokia dalis e, jų funkcijų, kompetencijų turėtų būti perdodama ES lygmeniui. Aišku, kas būtų svarbu, kad e, kokius įgaliojimus Enisa turėtų, kad, kad galėtų užtikrinti kibernetinį saugumą tinkamų lygmenių, nes kol kas panašu, kad uh, Mm, jos vaidmuo yra tik tai tokio informacinio būdžio, tai yra užtikrina informacijos mainus, tačiau nėra, neturi jokių įgaliojimų realiai veikti. Dabar klausimas, ponė Maigrė. Mai Dėkoju už tai, kad pristatėte mums, ką NATO daro šią srityje. Tikrai labai svarbu buvo išgirsti tą konkrečią informaciją iš jūsų. Ar norėčiau paklausti dėl, jūsų dėl um, veiksmų koordinavimo tarp skirtingų organizacijų. Ar jūsų manimų, iš tikrųjų, jūsų departamentas, jūsų centras mm, galėtų dirbti kartu su ENISA? Nes akivaizdu, kad uh, reikėtų patobulinti tiek keitimas informaciją, tiek bendarbiavimą, vėlgi įveikiant tas tas egoistiškas tokias valstybių um, tendencijas dirbti atskirai, nieko nesidalinti. Nes iš tikrųjų kol kas tas komunikavimas nėra tokio ligmens, kokio mes norėtumėm, o mes norėtumėm to bendarbiavimo ateityje daug glaudesnio. Kui, vala. Ačiū. Toliau ECR vardu panas Tošanovski. E. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie dėkojo už šios surinktus klausimus dėl kibernetinio saugumo. Uh, kadangi nuolat plečiasi informacinės sistemos, akivaizdu, kad mm, kritinės infrastruktūros svarba darosi vis didesnė, sistemos darosi vis sudėtingesnės ir akivaizdu, kad tai skatina mm, išpolius sudaro tokias pagundas organizuoti išpolius prieš sistemas, taigi mes turime pasirūpinti, kad būtų tinkami pajėgumai atsilaikyti tam. Aš noriu žodžiu du klausimus. Visų pirma, ponai Šephuis, ar m, mm, aš galvoju, kad tenisą tikrai reikia stiprinti, bet ar jūs e, sakytumėt, kad ji labiau turėtų vaidinti koordinatorius, aukšto lygio gerai veikiančio koordinatorius vaidmenį, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų uh, tokį didžiulę organizaciją Europinių lygmenių dirbti, kurioje dirbtų mm, labai aukšto lygio specialistai ir viską atliktų deramai, nes man atrodo tokio didžio organizacija labai greitai, kurioje dirbtų toks didžiulis skaičius specialistų, greitai sugriūtų, nes dideli namai griūna pakankamai greitai. Ar jūs galvojate, kad vis tik tai reikėtų labiau remtis mm, at, atitinkamų nacionalinių struktūrų tinklu, e, tame tarpe ir privačių struktūrų tinklu. Ar gal jūsų manimo toks modelis veiktų ir, ir kaip tada jūs įsivaizduotumėt, kokio lygio turėtų būti bendradarbiavimas ar valstybių narių, nes labai dažnai tokios ryties tarnybos tarpusavėje, tarp, tarp, tarp valstybių nelabai nori keistis informaciją. Uh, Ir dar, manau, būtų toks klausimas, kaip e, bendradarbiavimas tarp dabar egzistuojančių ES institucijų veiktų. Aš turiu mm, omenyje bendrą tyrimų centrą, Europolą, erdvės agentūrą, kaip jos dabar bendradarbiauja, nes iš tikrųjų jos turi labai daug e, kompetencijų, kurios yra susijusios su šias rytimi. Dėkuoju, kolega. Dabar. Telička, Kalas labai džiaugiamės, um, kad matome jūs tiek estetiškai, tiek iš techninio požiūrio taško. Um, Pane Kalas, prašom. For, for um, I... Labai dėkuoju abiems prelegentams už jų pasisakymus ir aš um, Dėl pana Šafuso ir pasisakymo norėčiau pastirauti. Jūs sakėte, kad valstybės narės turėtų turėti kompetenciją šias rytėje, nes informacinės sistemas valdo valstybės narės, taigi ta kompetencija turi likti ten, kur tai yra daroma. E, Remaigrė kalbėjo apie tai, kad reikia matyti platesnį vaizdą ir reikėtų kovoti mm, su šios ryties problemomis veikiant iš vien. Uh, Tik aš norėčiau jūsų paklausti. Jeigu pasisakome prieš tai, kad daugiau užduočių būtų suteikiama Europinės agentūrai, tai tada mes tikrai nematome to platesnio vaizdo, paliekame kiekvieną valstybę narę kovoti su tais sunkumais vieną. Uh, Iš tikrųjų girdėjome, kad valstybės narės nenoriai keičiasi informaciją, bet tuo pat metu mes puikiai žinome, kad, na, sakykime paprastai, blagiečiai, blagiečiai tarpusavėje keičiasi informaciją, tuo tarpu geriečiai ne. Uh, Ir jeigu vykdoma kibernetinė ataka kažkur vienoje valstybėje ir ta informacija, jeigu būtų paskleista, tai tuomet kitos valstybės specialistai galėtų užkirsti kelią tokiai pačiai atakai savo šalyje, galėtų apsaugoti savo sistemas ar savo kompanijas. Uh, Taigi mano klausimas būtų toks, tai jeigu mes pasis, pasisakoma prieš tokį europinį sprendimą šių klausimų, kad būtų europinė agentūra, kuri visą tai darytų, tai kaip tada mes galėtumėm užtikrinti, kad valstybės narės vis tik tai bendradarbiautų tarpusavėje tam, kad pasiektumėm gerų rezultatų? Uh, greens. Ačiū žaliųjų vardu. Nieko nėra iš žaliųjų frakcijos. Tuomet ENF, eh, e Risa Levachiel, Le Chevalier. Non, non, je n'ai pas de, je n'ai pas de questions. Je... Ne, ačiū, aš klausimų neturiu, aš tiesiog atėjau pasiklausyti. Dėkoju. So we shall... Ačiū, tuomet. Antrasis klausimų raundas. Eva Kailį iš socialdemokratų frakcijos. Prašau. Uh, uh, ačiū, ačiū, kad e, taip konkrečiai apibrėžėte naująjį mandatą, įvertinote jį konkrečiai. Man atrodo, kad tai yra pirmasis svarbus žingsnis, rodantis, kad mes kolektyviai ES turime spręsti kibernetinių grėsmų problemą. Kitas dalykas, mes kalbame apie sertifikavimą, tai rodo, kad mes galime didinti pasitikėjimą produktų ir paslaugų saugumu, net ir kalbant apie konkrečius atvejus. Porą dalykų vis tik norėčiau išskirti. Visų pirma, jeigu leistumėt, norėčiau pasakyti, įsivaizduokit, kad Europos Sąjungos lygmenių vyks rimtas kibernetinis išpolis. Kaip viskas vyktų, ką Enisa galėtų padaryti, kad būtų pasiekti reikalingi rezultatai, kaip jį savo operatyvinį vaidmenį realizuotų, neįtakojant valstybėms narėms, o galbūt koordinuojant valstybių narių veiksmus ir kaip tik padedant e, labai konkrečiomis priemonėmis. Taip pat aš norėčiau paklausti, Ar galime labiau uh, mm, skatinti uh, skaitmeninių įgūdžių dėstymą mokyklose, nes žmonės turi patys būti pasirengę e, tokiems kibernetiniams išpoliams atremti. Tai bus labai rimti technologiniai išbandymai ir čia mes turim kalbėti ne tik apie domenų apsaugą, mes turim e, kalbėti apie e, dirbtinį intelektą ir panašius dalykus. Ar jūs nemanot, kad Denisos vaidmenį reikėtų išplėsti, nes tiek daug yra iššūkių šiais laikais. Ir aš nežinau, ar tai gali likti valstybėse narėse narėse. Internetasgi neturi sienų, e, iššūkiai yra universalūs. Ar neturėtumėm kalbėti apie visuotinį atsaką? Be to, kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su kintomis agentūromis šiuo atveju. Man atrodo, kad tiek. Aš norėčiau tik pateikti daugiau nieko. Ačiū. Pane Mūdį. Nebenorite? Puiku. Ponas Sorinio irgi nebenori kalbėti. Puiku. Visi klausimai pateikti. Ir dabar jau pats laikas, ponai Šaphuzer ir poniai Moigrai, atsakyti į visus pateiktuosius klausimus. Norėčiau tik pridurti, kad padėtis gana sudėtinga, delikati, sakyčiau. Ir nes čia kalbam ne tik apie šią sritį, mes kalbame ir apie elektrą ir kitas panašias paslaugas, e, paslaugų tiekimą susijusių su duomenimis. Nacionalinių valstybių atsakomybė e, yra būtina, kad piliečių saugumą užtikrintume, bet kaip koordinuoti e, per ENISA valstybių narių veiklą. Ir aš manau, Būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėm kiekvienoje valstybėje narėje išugdyti atitinkamus iš, įgūdžius tokiems išpoliams atremti. Žinia, kad NATO rengia ekspertus šioje srityje, ponė Moira apie tai kalbėjo. Bet e, vienas dalykas yra įspėjimai, kitas dalykas yra tas, kad didžioji dalis e, piliečių norėtų, kad duomenys bendrai būtų gerai saugomi. Tik viena nedidelė dalis susijusi su, pavyzdžiui, su energijos teikimu, transportu ar konkrečių daiktų aprūpinimu e, gali būti atskirta iš tos diskusijos. Prašau žodis Jums. Aš pabandysiu labai trumpai tos klausimus atsakyti. Pirmiausia, buvo pateiktas greičiau pareiškimas negu klausimas. Vokietijos BSI remia agentūros mandato išplėtimą. Žinoma, kad taip, mes, mūsų nuomonė tai yra labai svarbu. O kaip bus kitose valstybėse narėse? Ar iš tiesų naudinga turėti tokias e, tarptautinio masto struktūras? Mūsų nuomonė reikia toliau plėtoti visą eilę valstybių narių. Taip pat aš laikausi nuomonės, kad e, tos valstybės narės turėtų dirbti taip, kad Denisa galėtų joms patarti, e, ištobulinti valstybių narių galimybės. Išvardinsiu galim, priežastis, kodėl aš taip manau. Kitas klausimas - egoizmas. Ar valstybės narės yra egoistiškos? Na, iš tiesų, mes nekalbame apie konkurenciją pačioje agentūroje tai yra greičiau pačios Vokietijos kompleksas. Valstybės narės e, atlieka tin svarbu vaidmenį, ypač reaguojant į krizės, pavyzdžiui, kai kalbame apie elektrinių e, apsaugą, jas stebi nacionalinės tarnybos ir bet koks kibernetinis išpolis prieš elektrinę e, būtų siejama su nacionalinė priežiūros agentūra šiuo atveju krizę suvaldyti turėtų ji. O pažiūrėkime, kaip darbas koordinuojamas tarptautiniu lygmeniu. Be abejo, čia kažką padaryti reikia, bet jeigu kalbame apie krizių suvaldymą, turime suprasti, kad e, tas gandas, jog egzistuoja e, virtualusis pasaulis ir realusis pasaulis yra neteisingas. Egzistuoja tik vienas pasaulis, kuris yra vis labiau ir labiau suskaitmenintas. Uh, E, tiesiog turime atskirti skirtingas to pasaulio sritis. Kokį vaidmenį čia gali suvaidinti Nisa? Aš manau, kad iš tiesų labai svarbu stengtis sustiprinti jos galimybės, suteikiant daugiau informacijos, organizuojant įvairias pratybas. Čia aš visiškai sutinku su kolegės Moigros nuomonė. Pratybos yra būtinos, kad galėtumėm sėkmingai uh, įveikti krizės. Tokiu būdu mes galime išsiaiškinti struktūrų silpnasias vietas. O kalbant apie bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų, buvo paminėtas Europolas. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu vienas ar kitas incidentas yra vertinamas kaip kibernetinis e, nusikaltimas, tada e, vadžias į rankas turi paimti Europolas. Nematau čia e, galimybių veikti nacionalinėms tarnybams arenise. Europolas tokiu atveju turėtų pasireikšti. Europolas turi gauti naujausiai manoma tik informaciją. Ir mes su juo turim turėti tiesioginį kontaktą. Taip, bendrai kalbant, aš esu gana kuklus. 26 metus dirbu su informacija saugumo srityje. Mano patirtis prisideda formuojant mano poziciją, aš manau. Priimtasis Enisos reglamentas yra nepaprastai svarbus, kaip ir NSI direktyva, NIS direktyva, atsiprašau, labai svarbu, e, kad e, būtų deramai pasvertos galimybės reaguoti į krizę, koordinuoti veiksmus Būtent čia Enisai tenka e, labai svarbus vaidmuo. Kitas svarbus e, Enisos uždavinys - sertifikavimas. Europos sertifikavimo mechanizmo reikia. Ir e, man atrodo, kad svarbiausia čia yra suvokti, kad būtina plėtoti turimas struktūras. Šioje srityje mes turime siekti evoliucijos. Tik vieno klausimo, man atrodo, dar nesugebėjau atsakyti dėl pačios Enisos. Ar ji turėtų veltis į tokias plačias temas, kaip pavyzdžiui, robotika? Nežinau, tiesą sakant, kaip tik dabar galvojame, kaip tą daryti nacionaliniu lygmeniu. Nemanau, kad e, jau dabar tai bus aktualu, aišku, algoritmas yra kas kita. Minutin. Ačiū, jūs atsakėt per jums skirtas penkias minutės, puiku. O dabar žodis poniai Moegrai. Dėkuoju. Buvo patiktas klausimas apie kritinės svarbos infrastruktūrą. Ji vaidina ekonominiams stabilumui užtikrinti labai didelį vaidmenį, taip pat e, siekiant užtikrinti e, saugumą tiek NATO narėse, tiek valstybėse narėse labai svarbi tiek ir karinė, tiek civilinė pusė. Ir kartais, pavyzdžiui, ta infrastruktūra bū, gali būti taikinys kibernetinių išpolių. Kas mums kelia didžiausią rūpinimą energetikos e, tinklai, e, oro ir žemės transporto sistemos, navigacijos sistemos, bankai, finansų rinkos, ligoninės. E, šios visos sistemos yra labai pažeidžiamos išpolių požiūrių. Ir taip pat e, karinė dimensija e, ir kritinė infrastruktūra yra panašus dalykai, nes reikia užtikrinti ir karinį, ir civilinį bendradarbiavimą, nėra aiškios takus, kurios tarptų dviejų elementų. Platesnio vaizdo matymas nacionaliniu mastu, atsakomybė nacionaliniu mastu, man atrodo, kad tie elementai yra susiję. Ir praktiškai e, taikant tam tikrus žingsnius Ir, kaip minėjau, pratybos labai svarbios. Kiekviena šalis gali prisidėti pris, e, savo patirtimi, kalbėti apie aktualiausius savo aspektus. Ir kiekviena šalis taip pat aktyviai dalyvauja pratybose. Vėliau o, rengiamos ataskaitos apibendrinama patirtis ir gyvendinama tai nacionaliniu lygmeniu. Labai svarbu e, scenarijus naudoti, kurie paimti iš realaus gyvenimo. E, reikia neabstrakčiai modelius tam tikrus simuliuoti, bet e, pavyzdžiui, naudoti tokias sistemas operacinės, kurios naudojamos yra realiame, realiame gyvenime. Ir uh, Tokiu būdu galima kalbėti apie realius įgūdžius, jų patikrą ir e, realių pajėgumų e, kūrimą. Aš noriu baigdama pakalbėti apie du dalykus. Nėra kokio nors magiško sprendimo, bet mes turime pasižiūrėti į tai, kokie yra NATO ir valstybių narių ES e, kibernetinių išpolių valdymo mechanizmai ir reikia galvoti, kaip užtikrinti, kaip galima geresnį E, bendradarbiavimą. Mes nepradedame nuo nulio, kadangi jau daug kas yra padaryta. Mes turėtume žiūrėti į patirtį kurį gaunama per Lock Shields e, pratybas ir kitas pratybas, kurias minėjau. Pavyzdžiui, ES Cybrid E, gynybos ministerijos rugsėjo mėnesį pirmą kartą rengė tokias pratybas, ES paralelinės pratybos PACE, NATO krizių valdymo pratybos. Šiais metais kaip tik daugiausiai dėmesio skiriame kibernetiniams išpoliams ir e, Cyber Europe, NSA, kas antri metai rengia tokias pratybas. Taigi mes turime galvoti apie bendradarbiavimą ir gynybos kibernetinėje srityje poreikius ir galvoti, kaip galima pasina, pasimokyti iš tų pratybų. Taip pat svarbu Mm, galvoti, kaip parengti tokias pratybas, kaip rengti tokias pratybas, kurios būtų aktualios tiek NATO, tiek ES. Mes, mūsų centras, nuo kitų metų perimsime e, mokymą ir švietimą kibernetinio saugumo srityje ir galėsime išanalizuoti visus poreikius šioje srityje alijansus ir taip pat galėsime keistis e, praktiką su Europos agentūromis. Tai tiek, ačiū. Labai Jums ačiū. Manau, kad vienintelis klausimas, į kurį neatsakyta, yra toks bendradarbiavimas tarp agentūrų Europos Sąjungos. Galbūt Steve Persa e, bendradarbiavimo departamento direktorius galbūt atsakytų šį klausimą, prašom. Sveiki, labai ačiū, kad pakvietėte mane. Truputėlį įžangos. Noriu pasakyti, kad mes esame labai patenkinti pasiūlymais, mūsų nuomonė, jie plataus užmojo ir labai e, savalaikiai visas paketas pasiūlymų. Ir visi, kuri yra susijęs su nagrinėjimu pavojų kibernetinių, sutinka su tuo, sutiks turbūt su tuo, kad tikrai labai savalaikis pasiūlymas. Ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti stabilumą. E, pavyzdžiui, kritinė infrastruktūra, ką jau mes esame nuveikę, galvoti reikia ir ką galime e, daryti, kad sustiprintume savo veiksmus Aš e, S3 programos valdyboje dirbu ir mes e, dername veiksmus, keičiamės informaciją ir viskas vyksta labai dinamiškai. Susitikame kas met Enisos Europol EC3 susitikimuose, keičiamės informaciją, kalbamės su e, agentūromis ir su kitais už kibernetinį saugumą atsakingais subjektais. Aš visiškai pritariu nuomoniai apie tai, kad pratybos yra labai veiksminga priemonė. Mes turime pasitelti patirtį ir sustiprinti ne tik operacinius paėgumus, bet ir galvoti, kaip apibriežti veiksmingą politiką ateityje. Dar keletas dalykų apie tai, kas man atrodo yra labai svarbu. ENISA visuomet buvo, yra ir bus agentūra, kurios svarbiausias bruožas yra bendradarbiavimas. Mes e, esame tik katalizatoriai ir dirbame iš vien, veikiame iš vien su jumis. Mes e, turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti rezultatus platesniai bendruomeniai. Ir e, Mano komandoje dirba 50 žmonių, aišku, nors ir labai turėdamas gerus specialistus, aš negaliu pakeisti pasaulio, tais 50 specialistų, bet jeigu mes su valstybės narėmis pradėsime bendradarbiauti, tai tuo met mastas visiškai atsiranda kitoks ir mes su ES turime dirbti kartu ir galvoti, kaip prisidėti prie galutinio rezultato. Ir mes matome, kad labai daug kuo iš mūsų darbų naudojamasi, norėčiau už tai padėkoti, mes nieko nenorime keisti ir norėtume tik dar labiau bendradarbiauti, glaudžiau. Dėkui. Puiku, labai ačiū. Dar vienas trumpas klausimas, į kurį taip pat nebuvo atsakyta. Bendradarbiavimas tarp visų 28 valstybių narių. Man atrodo, kad e, kolegas panų galėtų atsakyti į šį klausimą. Kolegė, ačiū. Ačiū, kad pakvietėte komisijos atstovus į šį labai įdomų susitikimą. E, Mes pateikėme pasiūlymus e, ir jums ir tarybai dabar labai trumpai pristatysiu apie mūsų pasiūlymą, kuris apims jūsų klausimą. Įgaliojimai. Mes vadovaujamės labai paprastomis išvadomis darbų dabar atliekamų Enisos. Tai yra bendradarbiavimas, e, geriaus, keitimasis geriausios praktikos pavyzdys, apie tai kalbėjo ir prelegentai. Kitas dalykas - tinklai informacijos sistemos, tinklų ir informacijos sistemų direktyva ir kibernetinio saugumo teisės aktai. Reikia mm, žiūrėti kokie, į tai, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių ir agentūros. Ir direktyva minėta e, sukūrė taip vadinamasis e tinklą ir NSA pagal direktyvą vaidina labai svarbu vaidmenį, nes ji užtikrina sekretoriato paslaugas visam tinklui. Ir anksčiau jau teisės aktais numatyta siekti stiprinti ES reakciją į kibernetinius išpolius, taip pat sustiprinti jos atsparumą. Dabar jau dirbami yra tam tikri e, užsimama e, veikla, atliekamas darbas ir pasiūlymų mūsų siūloma detalizuoti agentūros užduotis. Agentūra yra nedidelė, bet jos vaidmuo labai konkretus, ji atlieka savo užduotis ir kitas dalykas bendarbiavimas įsitinkle ir galimybę agentūrai e, teikti konsultacijas apie tai, kaip valstybės narės galėtų geriau dirbti, reaguodamos ar e, į išpolius kibernetinius ar užkirzdamos e, jiems kelia. Taip pat agentūra teiktų techninę pagalbą. Ji nepakeistų valstybių narių reagavimo komandų, bet padėtų valstybėms narėms, jeigu joms reikėtų, pavyzdžiui, įvykus incidentui plataus masto, kuris turi, kaip mes sakome, rimtą poveikį. Taigi galima pasinaudoti pajėgumais, kurie atsiranda per įvairias priemonės ir padėti valstybėms narėms e, spręsti kibernetinio saugumo problemas. Mūsų pasiūlymas jokių būdų e, neprašys pakeisti nacionalinių kibernetinio saugumo agentūrų įgaliojimų. Mes siekiame padėti joms papildyti jų, užduoti, jų, jų veiklą. E, ir teikti konsultacijas, e, kai to prireiks ir taip pat tokiu būdu stiprinti valstybių narių pajėgumus. Ir mes siūlome e, reglamente apibriežti kitas užduotis Enisos. Agentūra yra nepriklausoma, kuri yra sukaupusi tam tikros patirties. Ji jau, pavyzdžiui, išdavinėja e, pažymas e, debesies e, kompiuterijos, pavyzdžiui, srityje. Ir tuo pačiu metu, numatydami platesnius įgaliojimus Enisai, mes ne atimsime e, funkcijų iš valstybių narių agentūros. Yra pateiktas pasiūlymas dėl tam tikrų sistemų ir valstybės narės, primant kokius nors sprendimus, turės galimybę išsakyti savo nuomonę dėl sertifikavimo. Toliau dėl bendradarbiavimo. Savo pasiūlyme mes apibrėžėme struktūruotą bendradarbiavimą tarp Enisos ir kitų agentūrų, kad būtų išvengta veiksmų dubliavimo. Ir, pavyzdžiui, jeigu vyktų plat plataus masto incidentas apibrėžiamas ir agentūros vaidmuo, kad visa sistema veiktų sėkmingai. Mes 18 e, metais numatome išbandyti mūsų siūlomą modelį per specialias pratybas ir esame pasiūlę kad ne kasmet būtų rengiamos tokios pratybos, bet kas, ne kas antrus metus, bet kasmet. Ačiū ir atsiprašau, kad viršiau man skirtą kalbėjimo laiką. Ačiū. Man atrodo, kad jūs jau perėjote į antrą sesiją, atsakydama į klausimus. E, galbūt tai bus ir geras žingsnis. Pirmasis, mes taip pat eisime tą pačią linkmę. Dabar pristatysiu e, kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemų klausimą. Tai yra antra mūsų klausimo dalis. Pirmasis pasisakys Gabrielė Fadžioli, kuris vadoja Kliusit Italijos kompiuterinio saugumo asociacijai. Jis vadovauja šiai asociacijai Klusit. Taip pat jis yra mokslinis direktorius Security and Privacy Information organizacijos, e, tiksliau padalinio, uh, E, vadybos mokykloje Milano Politechnikume, taip pat Partners for Innovation organizacijos vadovas, o ši organizacija yra dukterinė įmonė, dukterinė įmonė įmonės Digital 360 ir ta e, įmonė, jos akcijos yra pardavinėjamos e, Italijos biržoje. Jisai yra partneris, administratorius toje minėtoje įmonėje. Taip pat jisai yra ekspertas įvairiose srityse, įskaitant e, kibernetinį saugumą, kompiuterių saugumą. Prašom, aštuonios minutės jums pristatyti jūsų puikioms mintims. Everyone, Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Aš esu Gabriel Fadžiulį, aš esu Kluzit Italijos kompiuterinio saugumo asociacijos prezidentas. Iš tikrųjų, tai labai svarbu užtikrinant kompanijų viešojo administravimą ir piliečių kibernetinį saugumą. Aš taip pat esu mm, saugumo Milano. Mm, universiteto observatorijos mokslinis direktorius ir mes padedame verslui, viešosiams viešo administravimo institucijoms, piliečiams, užtikrinant kibernetinį saugumą. Aš visų pirma noriu pasakyti, kad sertifikavimo sistema gali padėti užtikrinti konkurencingumą ir saugesnį kibernetinę saugą. Sertifikavimo sistemos vertė paremta dviem sąlygoms. Visų pirma, prekės ir paslaugos turi būti tinkamos šią sistemą ir pirkėjai turi pripažinti tos sistemos vertingumą. Jeigu norime, kad sertifikavimo sistema būtų sėkminga, mes turime užtikrinti, kad būtų įdomi pasiūla atitinkanti paklausą. Tai reiškia, kad reikia pakilėti kibernetinio saugumo lygį ir atsižvelgiant į ES teisės aktus reikia mažinti e, riziką, o ne vien tik tai vadovautis e, garantijomis. Uh, garantijų sėkimu. Ir aišku, reikia galvoti apie tinkamą vertę, kad, kuri būtų užtikrinta perkant, perkant prekes ir paslaugas. Jeigu Europinės rinkos labiau skirtų dėmesį šitam klausimui, tuomet um, pagerėtų saugumas ypač aukščiausių pajamų rinkose ir daugiausiai mokatiems pirkėjams. Ir tai būtų labai svarbu kompanijoms ir piliečiams ir tai reikia spręsti tiek europinių, tiek globalių lygminių. Sertifikavimo sistema, sprendinti tokią riziką, būtų tikrai naudinga. Kibernetinis saugumas yra kasdienis darbas, dirbant su technologijomis ir tam reikia mokslo tyrimų ir didžiulių inovacijų srities investicijų. Ir e, galvojant apie reguliavimą, reikia um, tam tikrų elementų, kad būtų galima užkirsti kelti kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemos fragmentaciją ES. Reikia užtikrinti išsamų visą tinklą kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemai ir ta sistema turi užtikrinti sertifikavimą atitinkamiems ERT produktams. Ir aišku, kad reikia galvoti apie produktų sertifikavimą, kad jis atitiktų tam tikrus nusatytus standartus. Ir dėl tų priežasčių tai yra labai svarbu kompiuterinio saugumo srityje. Dabartiniu metu Europos pozicija dėl ERT paslaugų ir prekių sertifikavimo kol kas neaiški, nes tai, aišku, lems desnę kainą ir nėra aišku, ar kompanijoms dirbančioms įvairiose valstybėse narėse tai bus naudinga. Galutinis šio pasiūlymo tikslas yra pateikti įvairią vertę piliečiams ir verslui. Ir mūsų požiūriu aktualu būtų pritaikyti kitokį požiūrį, tai yra paremta rizikos mažinimu, atlaikant techninių standartų, pavyzdžiui, ISO 27001. Jeigu, na, nežinau, mes galvotumėm apie tai, kad boilerio prijungimas yra mm, vienoks, kuomet yra įrengiamas namuose, kitoks, jeigu jis įrengiamas ir sujungiamas su tinklais ligonė. Tai aišku, suprastumėm, kad reikia ne vien tik tai saugumo priemonių, bet reikia e, rizikos mažinimo priemonių. Ir to požiūrio pritaikymas leistų pakeisti, aišku, teisės akto formuluotės ir, aišku, reikėtų įvairias kategorijas sustatyti e, vartotojus, pavyzdžiui, pavyzdžiui, banką ir taip toliau, kad būtų priekėjų profiliai suformuoti, kad e, ypač galvojant apie rizikos mažymą skirtingų kategorijų vartotojams. Taip pat reikia su, suprasti, kiek Enisa gali tinkamai panaudoti sertifikavimo sistemą pasiremiant standartais ir gerąją praktiką ES. Aišku, reikia įvertinti saugumo asociacijų turima informacija dėl to, kas galėtų būti taikoma šios rytie. Taip pat 45 straipsnė yra parašyta sertifikavimo sistemos, kokie yra tikslai ir čia yra įvairios saugumo savybės išvardytos. Mes galvojame, kad um, pernelyg išnamus yra tas sąrašas ir jis sukurtų um, netinkamą nelankstumą. Reikia to išvengti, nes um, vis tik tai palyginkime, pavyzdžiui, tai su 46 straipsnio uh, nuostatomis. Mes mes galvojame, kad sertifikavimo sistema turi apibriežti įvairius um, garantijų lygmenius ir uh, galvoti, kokie yra konkretų saugumo rizikos profiliai ir atitinkami saugumo profiliai, atitinkamai tos lygius būtų galima nustatyti. Uh, reikia mm, uh, išvengti interpretavimo skirtumų Toliau 44, 47 e, pasiūlymo straipsnis ir, ir jo turinys, koks yra, mes galvojame, kas e, sertifikavimo sistemoje turėtų būti, tai, tai tokie elementai, kad uh, reikėtų neapsiriboti tik tam tikrais produktais, reikia ir te produktų ir paslaugų atitinkamus tipus aprašyti. Uh, priedo be um, Europos e, kibernetinio saugumo sanitarijam grupės su, suformavimo mes norime priminti, kad ES Europos sanitarijam organizacijos 2015 e, metų, kas yra apibriešta ir taip pat pagal 54 pasiūlymo straipsnį yra numatytos bu, e, nuobaudos ir valstybės narės turi apibriežti taisyklės dėl pažeidimų, bausmių už, už tos pažeidimus ir turi galvojant apie personifikavimo sistemą ir e, jeigu būtų nesilaikoma atitinkamų savybių, tai turi būti numatomos bent jau sertifikavimo subjektams galimybės pritaikyti nuobaudas. Reikia, aišku, nepamiršti ir sertifikavimo esamų dabar struktūrų. Uh, Perinant toliau prie kitos temos, mes sutelksime dėmesį į e, santykį tarp šio pasiūlymo ir jau dabar esamų subjektų. Pavyzdžiui, uh, 44 straipsnėje NIS yra suteikiama e, galimybė užtikrinti informacijos teikimą ir e, pagal tą sertifikavimo sistemą reikia išvengti dubliavimuose tarp skirtingų e, institucijų veikiančių šioje srityje ir taip pat reikėtų paminėti 48 straipsnį C punktą ypatingai dėl to, ką gali padaryti įvairios institucijos šioje srityje reikia, aišku, nepamiršti ISO standarto 17.124 ir Toliau nacionalinė kibernetinio saugumo sertifikavimo e, sertifikatai turėtų ne, neprieštarauti dabar galiojančios sistemoms ir e, tam, ką dabar daro validavimo agentūros dabar. Toliau dėl nacionalinių validavimo institucijų 50 straipsnis numato, kad yra galimybė e, veikti ir nacionaliniams sertifikavimo priežos institucijoms ir automatiškai, aišku, tai leistų padidinti veiksmingumą ir mažinti išlaidas, jeigu būtų galima derinti jų veiksmus. Ir galiausiai e, išvados yra, mes galvojame, kad e, tikrai reikia pasveikinti šį teisės akto pasiūlymą, tačiau atsižvelgiant į esamą situaciją reikia padaryti tam tikrus pasiūlymo pakeitimus pakeitimus dėl to, kad būtų pritaikytas kitoks požiūris, kad būtų pasiremta rizikos mažinimo, o ne tik tai specifinių techninių priemonių apibrėžimų dėl garantijų tam tikro lygio. Toliau reikia apibrėžti sertifikavimo sistemo garantijų skirtingus lygius pagal atitinkamus naudotojų profilius. Toliau, kad reikia apibrėžti e, baus, e, nuobaudas ir ENISA turi atlikti audito, audito veiklos e, dėl sertifikuotų produktų ir paslaugų, kas jau yra kokie autorizavimo profiliai yra paskirstyti, kas dalyvauja. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū per 8 minutės pasistengėte e, visus 50 punktų aptarti. Tai iš tikrųjų spūdinga. Dabar žodis ponui Irijas e, Kansos, e, kuris yra EMEA Simantek vyriausybės reikalų programos vyriausias direktorius. E, ponas Hansos e, yra atsakingas už vyriausybės reikalų programas Europoje, artimuose rytuose, Afrikoje, Azijos, Ramiai Vanino ir Japonijos regione. Be to, jis yra pasaulinis patarėjas kritinė infrastruktūra ir domenų apsaugai. Panas Hansus yra diplomuotas teisininkas, diplomą gavęs Aristotelio universitete. Limburgo universitete gavo Erasmuso laipsnį E, magistro laipsnį kompiuterijos ir komunikacijos teisėje e, gavo e, Londono universiteto karalienės Mary kolegijoje. Ir be to jis yra Solvei verslo mokyklos verslo administravimo magistras. Be to jis yra e, Harvardo e, valstybės administravimo Kenedžio mokyklos diplomantas. Jį e, E, jis yra paskirtas e, kaip e, nuolatinių suinteresuotų grupių Europos tinklė informavimo saugumo agentūroje Nisoje Europolo kibernetinės sistemos valdybai atstovauti. Taigi, ponė Hansos, jūs dabar turite savo pareigą atlikti per aštuonias minutės žodis jums. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami prelegentai, gerbiami Europos komisijos nariai, ponios ir ponai, dėkoju prane, organizatoriams už tai, kad sutikė galimybę šiandien atvykti pas jūs. Girdėjau jūs kalbant apie bendradarbiavimą ir kaip pirmininkas sakė, aš pats esu Enisa konsultacinėje valdyboje ir aš galiu papasakoti, kokį iš tiesų darbą agentūra padariusi bendradarbiaudama su pramonė. Taip pat aš esu NATO pramonės e, ir pramonės e, partnerystės centre. Ir galiu Jums pateikti nemažai praktinės informacijos apie bendradarbiavimą su praktikais. Tačiau šiandienos mano tema yra sertifikavimo mechanizmo aptarimas. Labai nedaug kalbėsiu apie Semantek. E, galiu pasakyti, kad mes esame programinių įrangų įmonė, mes teikiame uh, paslaugas ir įrangą. E, Labai aktyviai reiškėmės mokslinio tyrimų srityje ir viešųjų privačiųjų partnerysčių srityje. Mūsų dėmesys yra kibernetinis saugumas vyriausybėse, e, infrastruktūros e, objektuose, stambiose įmonėse, mažose vidurinėse įmonėse ir vartotojų tarpe. Dauguma iš jūsų turbūt girdėjote tokias vartotojų programas kaip Nortonas, Internet Security E, tos technologijos daugiau negu 30 metų rinkoje yra. Taip Semantek e, tapo vartotojams tarnaujančią įmonę, kuri bėgant metams ištobulėjo ir tapo tokia, žemė rinkoje tokią poziciją, kokią turime dabar. Aš suvokiu, kad mes turime bendradarbiauti su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis, tai yra neišvengiama e, sutvirtindami e, santykių su vartotojais ir su valstybinėmis įmonėmis. Savo komentaruose sutelksiu dėmesį į sertifikavimą, pirmiausia, IOT srityje, e, pirmiausia dėl to, kad kibernetinio sertifikavimo savoka, koncepcija, e, kaip ją pristatė Europos komisija, įgavo ypatingos reikšmės IOT sistemoje. E, ar E, IOT yra orientuota tik į daiktų internetą ir skirtingas technologijas, e, kurios atsiranda e, rinkoje ir tampa kibernetinių nusikaltelių taikiniu. Be bejonės taip, trumpas atsakymas būtų vis daugiau ir daugiau IOT technologijų tampa nusikaltelių taikiniu ir taip bus ir toliau, nes uh, tos technologijos tampa dominuoti mūsų visuomenėje, visur paplisti ir priemonės, e, kurias mes naudojame informacijai keisis, yra e, sukurtos IOT pagrindu. Nepamirškime, kad informacija yra jėga. Pateiksiu statistikos duomenų, kurie parodo, e, kad aš kalbu tiesą. Prieš keletą metų mes e, taikėme e, operatyvinės sistemos e, mes paleidome naują operatyvinę sistemą į rinką ir pasimėme, kad išpolis prieš ją paprastai vykdo vidutiniškai po keturių mėnesių. 16 metais e, tas laikas sutrumpėjo iki dviejų minučių. Jeigu pažiūrėtumėt į globalų pasaulinį e, saugumą interesų ir incidentų ir IOT paplitimą, pamatytumėt, kad mm, dauguma kibernetinių išpolių vyksta iš Kinijos, iš Junktinio Amerikos valstybių, bet e, ir pačios ES valstybės narės maždaug 12 procentų patiria tokių išpolių. Europa yra daugiausia turbūt proporcingai žiūrint kibernetinių išpolių grėsmės patiriantis regionas. Todėl būtų sąžininkai pasakyti, kad kibernetinis saugumas išliks problema IOT srityje ir apie tai yra daug kalbama. Vis tik tai turime pasakyti, kad kai kalba apie saugumą kompiuteriams ir IoT daiktų internetui, turim suvokti, kalbame apie du absoliučiai skirtingus pasaulius. IoT pasaulis yra nepaprastai sudėtingas. Mes esame įpratę, e, kad e, kibernetinis saugumas siejamas su, su kompiuteriais, e, su apsauginėmis sienomis, kitomis saugumo priemonėmis, bet daugiau taip nėra kibernetinio saugumo, saugumo paradigma IOT pasikeičia. Dabar kalbame apie tūkstančius protokolų. Mes kalbame apie masinį e, mastą veiklos, tūkstančius e, vartotojų, e, dešimtis operatyvinių sistemų ir procesorių. Todėl, kai mes kalbame apie IOT, saugumą, turime suvokti, kad jis turi labai smarkiai skirtis nuo paprasto personalinio kompiuterio saugumo. Kompiuterių sistemoje saugumas priklauso nuo galutinio vartotojo. Vienas ar kitas įrenginys yra tiesiog užblokuojamas, taip jau tradiciškai būdavo daroma. Tuo tarpu IOD reikia galvoti apie decentralizuotą iš platintas saugumas skirtingose taškose. Tai priklausys nuo analitikų, nuo konkrečių duomenų rinkinių, nuo kodų, uh, E, debesijos apsaugos. Nebūtinai tai priklausys nuo įrenginio kompiuterinės technikos. Turiu vieną skaidrę, kur jums parodys, kaip skirtingai pasaulis šiais laikais atrodo, kokie skirtingi yra kontrolės taškai ir kaip skirtingai e, saugumo priemonės turės būti paskirstytos. Mes turime apsaugoti duomenys debesyje, mes turime apsaugoti vadinamosius vartus, mes turime apsaugoti nebūtinai saugumo įrenginius, bet informaciją, kuri eina į tą įrenginį. Taigi, ar reikia kibernetinio saugumo sertifikavimo? E, būtų e, sąžininga pasakyti, kad daugiau reikia nuveikti tam tikrose rinkos dalyse. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie vartojimo prekes, apie legacy systems, jeigu pagalvojame apie tam tikrus produktus sukurtus be e, integruoto saugumo, tai suprasmet, kad dirbti reikia skirtingai. Bet mes turime galvoti apie skirtingą E, sudėtinį modelį, struktūrinį modelį. Galutinis tikslas yra bendras. Ir e, turime galvoti kompiuteriuose, pažiūrėjau, kokia yra saugumo, e, kokia yra saugumo sistema, kokia yra saugumo prietaisai. Mes turime suprasti, kad e, E, rinką sertifikavimui turėsime suderinti, turėsime rasti pakankamai argumentacijos, kodėl tas sertifikavimas reikalingas. Bet to ta bendro rinka turi funkcionuoti, biurokratijos turi būti kuo mažiau. Ar dabar einame teisinga kryptimi? Ponės ir ponai, man šiek tiek neramu. Pavyzdžiui, kai kalbame apie elektroninį privatumą, e, yra sakoma, kad prieiga prie duomenų ar duomenų stoka e, greičiausiai padarys žalą IOT saugumui. E, Aišku, kai kalbam apie sertifikavimą, mes turime galvoti apie labai aiškę e, viziją, kur ir kas vyks ir koks bus skirtingų veikėjų e, vaidmuo, kaip e, čia galės pasireikšti programinės įrangos kuriejai ar kompiuterinės įrangos kuriejai, koks bus paskirstimo modelis. Taigi IOT saugumas e, tradiciškai neveiks. Jis turės būti nepaprastai didelio masto, jis turės būti pagrystas tinklu, analitinė e, informacija, kita vertus, sertifikavimas gali būti naudingas, jeigu jis bus e, laisvanoriškas, jeigu jis bus varomas rinkos jėgų Ir e, be to sertifikavimas turės būti susijęs su realiomis galimybėmis ir visoje ES, o ne pavienėse valstybėse narėse. Galų gale turime pripažinti, kad sertifikavimo sistema turi būti neutraliai technologijų požiūrių, privatus sektorius turi dalyvauti kuriant tokią sistemą, e, formuojant reglamentus, kurie jau dabar egzistuoja, šiek juos koreguojant. Ir mes, aišku, čia labai norėtumėm, kad Enisa būtų aktyvesnė. Labai ačiū, ponios ir ponai, aš mielai sakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Jūs irgi tilpote jums skirtą laiką. Beveik 8 minutės. O dabar dirbsim taip pat, kaip e, prieš tai. Taigi kiekvienam frakcijų atstovui dvi minutės suteiksiu, o per antrąjį raundą teis klausyti galės bet kas, ar pareiškime pasakyti, bet neilgiau kaip vieną minutę pasisakymas turi trukti. Dabar Angelika Neibler, pirmasis raundas iš EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiems antrojo raundo pranešėjams. Tris klausimus turėsiu. Pirmasis būtų toks. Ar reikia laisvanoriškos Europos e, sertifikavimo sistemos ar privalomos? Iš pono Hansos girdėjau, kad laisvanoriškos sistemos užtektų, nes rinka jau egzistuoja. Bet ar ta rinka iš tiesų veikia? Ar ją reikia dar tik tai suformuoti? O galbūt reikia privalomosios sertifikavimo sistemos. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip įmonės galėtų būti paskatintos prisijungti prie laisvanoriškos sistemos. Antras dalykas, ar reikia pasirinkti riziką pagrįstą požiūrį? Aš nelabai esu susipažinusi su tokiu požiūriu, bet manau, kad šiame kontekste mes kalbame apie skirtingo masto grėsmės. Todėl sertifikavimo mechanizme ar nereikės nustatyti tam tikrų kriterijų? Na ir paskutinis klausimas kimpernetinis sungumas, e, jeigu jis būtų užtikrintas, suteiktų ES rimtą pranašumą konkurencinėje kovoje. Kas vyksta Junktinės Amerikos valstijoje ar Kinijose? Ar ten yra išduodami kibernetiniai sertifikatai saugumui? Ar neturime tarp var tik tai galimybės sukurti e, naujovę tarptautiniu mastu? Ačiū, ponė Nibler. Jan uh, Filip Albrecht sveikinu salėje ir žodį jam suteiksiu. Jis reprezentative of IMCO. IMCO vardu. Much, uh... Ačiū. Tik vieną kartą aš turiu kalbėti. Ir galiu pakalbėti iš abiejų pozicijų, jeigu norit, e, bet abiem atvejais kalbu iš imko perspektyvos. Noriu pratesti ponios Nibler mintį Svarbiausias klausimas, mano nuomonė, reformuoti ENISA reglamentą. Ar kursime tai darydami e, privalomą ar neprivalomą sertifikavimo sistemą. Ta klausimą būtų e, sugrupuoti tarsi į atskiras dar kategorijas. Ką reiškia privalomumas? Ar tai bus vienintelis sertifikavimo būdas, ar bus ir kitokių? Aš manau, kad būtų galima išvelgti skirtingų lygmenų tame klausime. Bet svarbiausia, ar mes einame pirmin, nustatydami ES standartus rinkoje, bent jau šiokiu tokiu mastu. Čia kalbu apie informacijos technologijų saugumą. Man susidaro įspūdis, ir man atrodo, kad tai yra viso IMKO komiteto nuomonė, kad jeigu norime pasiekti nors kiek aiškesnių standartų bendrojoje rinkoje, skaitmeninėje bendrojoje ES rinkoje, tai turime bent jau vienokį ar kitokį privalomą mechanizmą sukurti, nes e, tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti bendrųjų standartų šiuo metu. Labai norėčiau išgirsti, ką Jūs apie tai galvojate, nes tai yra labai svarbus klausimas. Labai ačiū. Man regis Klausimas dėl to, kad bent jau kai kurios sertifikavimo sistemos dalys būtų privalomos, yra labai svarbus ir būtų labai įdomu išklausyti abiejų svečių nuomonės tuo klausimu. Socialistų frakcijos vardu Peter Krumbašev. Dėkuoju, kad suteikite man žodį. Vienas iš klausimų yra toks, privaloma ir, ne, privaloma ir neprivaloma sertifikavimo sistema. Man atrodo, nuomonės yra pasiskirščios e, po lygiai už ir prieš. Elektroninis e, privatus privatumas. E, aktas elektroninio privatumo yra susijęs su tokiomis diskusijomis. Privalomas, neprivalomas sertifikavimas ir įvairius renginiai mes, kalbėdami apie tai, neturėtume pamiršti ir skirtingo ligmens sertifikavimo. E, vienas lygmo yra vartotojai, kitas lygmo verslas, pramonė, trečias lygmo vyriausybinės institucijos, ministerijos ir panašiai. Ir sertifikavimas tiems skirtingiems lygmenims turėtų būti skirtingas. Per pirmą mm, šio klausimo dalį kalbėjome šiek tiek apie tai ir buvo kalbama apie nacionalinės sertifikavimo sistemas. Jos egzistuoja, bet kas atsitiks, jeigu atsiras europinis sertifikavimas, ar galima užsitikrinti veiksmingus nacionalinius sertifikatus, kurie galiotų plačiaja prasme visur. Ir sertifikavimo klausimas yra pasaulinės svarbos, ne tik valstybė narė su tuo susijusi yra. Taigi galbūt reikėtų palikti jį atvirą. Galbūt mes turime galvoti apie sertifikatus, kurie būtų platesnės apibriepties negu tik ES. Gal reikia kalbėti su JAV ir Kinija. Dėkui. Labai ačiū, kolega manau, labai svarbu skirti sertifikatą kompiuterių personaliam ar brandoliniai jėgainiai. Tikrai e, visai apie skirtingus, skirtingus lygmenis kalbame. Ponas Tošenovskis. Dėkoju, norėčiau sureaguoti į kolegų pastebėjimus ir pateikti klausimą, ką sertifikuosime komercijos rytyje sertifikatas išduodamas parduodamam produktui. Ir verslas yra grinčiamas tuo apsaugos verslas, suteikiant tokius sertifikatus. Tai, ką sakė kolegos, kelia kitą klausimą, kaip diferencijuoti sertifikavimą viešajame sektoriuje, ne sukuriant pernelyg didelės biurokratinės naštos. Reikia galvoti, ar turėtų būti tarptautiniai ar europiniai sertifikatai išduodami. Tai yra susiję ir su pinigais ir egzistuoja didžiuliai skirtumai. Dar vieno dalyko trūksta, tai yra informacijos e, teikimas visuomeniai. E, žmonės neturėtų galbūt tikėtis, kad jie bus apsaugoti net ir neturėdami pakankamai žinių. Sistemos kartais gali būti ir pavojingos. Prisijungimas prie interneto, pavyzdžiui. Mes nenorime, kad atsirastų vartotojų pusėje penelik daug pasitikėjimo reikėtų lavinti vartotojus. Tai labai svarbus aspektas. Ir aš nežinau, ar e, pastaruoju metu pakankamai dirbama šioje srityje. Noriu paklausti jūsų apie tai ir dėkoju taip pat už e, teigiamus pavyzdžius, kurie buvo paminėti. E, dabar kolegė Kajakalas Aldė vardu. Dėkoju. Norėčiau ką tik kalbėjusiam svečiui pateikti klausimą. Matėme skaitrę, jūs pristatėte sertifikavimo sistemas ir sakėte, kad elektroninio privatumo reglamentas nėra pakankamai e, geras dabartinėmis aplinkybėmis. Aš noriu pasakyti, jog rengiau pranešimą elektroninio privatumo klausimų šiame komitete ir mes e, palikome šią sritį, nežinome, kad bus pateiktas pasiūlymas dėl elektroninio saugumo ir nenorėjome dubliuoti savo veiksmų. Dabar norėjau jūsų paklausti, galbūt jūs galite išsakyti ir kitų susirūpinimą keliančių dalykų dėl elektroninio saugumo ir kibernetinio saugumo sąjų. Dėkuoju, labai aktuolus klausimas. Ar žaliųjų atstovų kitų turime be pono Albrechto, ne? GUE aš atstovas esu, FDD ir kas nors yra iš FDD frakcijos, kas norėtų pasakyti, ne? ENF Kristelio Vašilie. Jie išėjo. Antras raundas klausim. Kolega e, Riubik, prašom. Labai ačiū. Manau, jog mums visiems šis klausimas yra labai svarbus, nes galvojame apie būsimą sistemą, struktūrą. Europos parlamentas e, turi specialią grupę, kuri vertina mokslinius pasirinkimus ir yra užsakytas tyrimas, tyrimas e, aiškiai identifikavimo galimas problemas. Dėl to, man atrodo, svarbu pasižiūrėti į skirtingas sertifikavimo kategorijas. E, ar kalbėtume apie kompiuterinę ar programinę įrangą, turinį mes turime žinoti, kokie bus naudojami algoritmai ir e, kur bus naudojamas dirbtinis intelektas. Vartotojams labai svarbu skaidriai matyti viską. Ir ar bus tai e, savanoriška sertifikavimo sistema, kaip kad Vokietijos sistema, ar to pakaks vartotojai dabar gali pasiskaityti, yra daug mokslinių uh, straipsnių skelbiama ir ar bus viskas pakankamai skaidru ir pagrįsta mokslinio požiūriu. Tai yra įdomus klausimas. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiais klausimais? Ne? Tai tuomet suteiksiu žodį ponui ponams Fadžioliai ir Hansos, kad jie galėtų atsakyti jūsų klausimus. Dabar ponui Fadžioliai žodis. Dėkuoju. Atsakysiu itališkai. Tai gal lėčiau šiek tiek kalbėsiu. Dėl privalomų sertifikatų. Man atrodo, kad rizik... aukštos rizikos rinkose – sveikatos apsaugos, bankininkystės sektoriuose, sertifikavimo e, reikalavimai produktams, paslaugoms turėtų būti labai griežti, būtent e, tokiems produktams, kurie gali paveikti žmonių sveikatą ar saugumą. Trečias klausimas - požiūris į riziką. Galbūt reikėtų aiškiau kai ką pasakyti. Taip, mes manome, kad tam tikrais atvejais reikalingas būtų privalomas sertifikavimas, tačiau e, tai neturėtų atkirsti galimybės pakliūti į rinką. Sertifikavimas Europos lygmenio jis e, neturėtų vesti link susiskaidimo ir neturėtų užtraukti papildomos finansinės naštos. Dar vienas klausimas. Jeigu veikia rinka, kuri gali būti sėkminga, mes kaip asociacija, kaip atstovaujanti struktūra tam tikrų institucijų taip galima sakyti, kad tai yra įdomi rinka. Mes mm, sulaukėme daug pageidavimų, pavyzdžiui, daugiau tikrumo dėl e, debesies kompiuterijos. Jau daug kas padaryta, bet dar daug ką reikia padaryti. Požiūris pagrįstas rizika. Kitas dalykas. Mes e, tvirtai tikime šiuo principu. Rizika susijusi su saugumu ir naudojimu saugiu brandolinės elektrinės. Pavyzdžiui, taip pat e, žmogus gali turėti vieną e, sąskaitą ar adresą, kuri, kuris naudojamas namie, kuris naudojamas e, tokioje elektrinėje, bet naudojama yra visai skirtingais tikslais, pavyzdžiui, brandolinėje elektrinėje ar stebėsenos sistemos. Italijoje yra tam tikros sistemos, kurios taikomos, bet jos e, turi, joms turi būti suteikti sertifikatai toms sistemoms. Mes manome, kad sertifikavimą reikėtų skatinti ir viskas turėtų būti siejama su aprieptimi paslaugų ir e, produktų ir tada galvoti apie tai, koks būtų e, tinkamiausias lygmuo. E, sertifikavimo. Dabar ponas Hansus. E, jūs paskutinis ekspertas. Dėkoju labai daug sudėtingų klausimų, labai sudėtinga juos įbandrinti, bet aš pasistengsiu. Mes atrodo tris dalykus painiojame per diskusiją. Sertifikavimas tai yra vienas dalykas, jo prasme yra labai konkreti ir pagrindiniai saugumo reikalavimai. Tai yra kitas dalykas turintis savo prasme. Ir dar vienas dalykas - ženklinimas. Aš girdėjau žmonės kalbant apie informatu, firm, informatumą, bet sertifikatas to ne. Užtikrins būtent žymėjimas etiketėmis, etiketės būtent tai atskleista informacija, kas su kuo jungiasi ir kokie yra saugumo bruožai. Aš esu graikas ir man patinka galbūt dėl to istorija. Jeigu pasižiūrėsime istoriją, tai suvoksime, kad Europoje egzistuoja sertifikavimo sistemos, pavyzdžiui, bendri kriterijai, jos labai saugios, brandžios ir kas naudojas tik kariškiai tik kariškiai, todėl kad jiems reikia tokio patikimumo ligmens ir kartais jiems patiems nepatinka uh, kad reikia naudoti tą sistemas, nes sertifikavimo sistema yra labai nelanksti. Pavyzdžiui, aukštų lygių sertifikuoti medicinos tam tikrą produktą reikia, tai yra būtina. Bet tai reiškia, kad tu negali nieko keisti jau paskui ir tai atsitinka labai dažnai. E, išduodamas sertifikatas tam tikram, e, tikrai įrangai ir paskui juos nebegalima atnaujinti, nes reiškia, tai reiškia, kad reikia naujo sertifikato. Ir kyla įvairių samprotavimų. Pavyzdžiui, kokia yra. E, ką reiškia, kokie kaštai sertifikavimo milijonais e, gali kainuoti ir kas, pavyzdžiui, 200 milijonų tie gali kainuoti ir kas sumokės, ką tai reikštų mažai vidutiniai įmoniai ir reikia galvoti apie tai, kaip tai veiktų Europos rinkoje. Bet dabar galiu pasakyti, kad aš dėl to jums rodžiau skaidrės, kur kalbėjau apie skirtingą sertifikavimo lygmenį. Pavyzdžiui, paprasto įrenginio kameros ar fotoaparato sertifikuoti taip nereikia kaip branduolinės elektrinės savanoriškas sertifikavimas. Taip, mes tą darome, nes e, NIS direktyva, tai yra tinklų ir informacijos sistemų saugumo direktyva, numato tam tikras galimybės ir kaip, e, bet atsiranda tada e, rinkos paskatos. Reikia galvoti, kaip tų paskatų pakankamą lygį užtikrinti, kad žmonės norėtų sertifikuoti gaminius daugelį rinkų kalbama apie Kalbu apie e, GDPR. Tai yra e, tarptautinių e, mastų pripažįstamas saugumo ligmuo. Ir reikia užtikrinti, kad atsirastų rinkos jėgų pakankamai, kurios tarsi skatintų verstų daryti ir mes paskui galėsime paremti tam tikras veiksmus. O mes, e, kaip e, reguliuotojai, neturėtume griežtai tam tikrų primesti reikalavimų, kadangi paskui atsiras labai daug nelankstumo. E, rizika pagrįstas požiūris. Ar Kinija taiko viduje savo režimą? Taip yra sistema ir taikomi reikalavimai ir daug tarptautinių veikėjų, europinių e, veikėjų kelia surūpimą dėl patikimumo tos sistemos. Ir į tai reikia atsižvelgti. Jeigu mes kalbėsime apie skirtingą sertifikavimo lygmenį ir jeigu pasirinksime sertifikavimą, E, kuris bus koreguojamas e, žiūrint iš rinkos perspektyvos, tai reikia galvoti apie Europos mastą, nes atskiros Vokietijos, Portugalijos ar kitos e, sistemos nepasiteisintų dėl elektroninio privatumo atsakau poniai Kalas. Pramonė yra išaiškiai savo požiūrį. Apie 6 ir 8 straipsnį kalbama prieiga prie, prie E, tam tikros įrangos e, ir kibernetinio saugumo e, tam tikri poreikiai ar duo, susipažinimas su duomenimis. Aš vertinu jūsų mintis apie ženklinimą ir sertifikavimą, bet yra išsakyta ir kitų minčių. Taigi tiek, pirmininkė, man atrodo, aš sugebėjau per penkias minutės atsakyti visus klausimus. O dabar Pone Despinas Panu. Ji jau pradėjo atsakinėti į antros dalies klausimus, bet bet kokią atveju jums pabaigai, kaip taisyklė, žodį suteikiu vėl. Giving... Ačiū pirmininkė, ačiū, kad vėl mums sutikite žodį. Visų pirmą dalyje kalbėjome apie NISOS vaidmenį sertifikavime. Dabar aš tarsi keltą žodžių dėl sistemų dizaino. Pasiūlymas iš tikrųjų yra. Uh, E, dėl savanoriško sertifikavimo sistemos tai yra, kad komisija nesiūlo, kad visi produktai ir paslaugos turi būti sertifikuoti būtinai. Mes būtent pradedame nuo tokio pirmo žingsnio, būtent dėl to, kad būtų buvę labai sunku apibriežti visą kibernetinio saugumo rinką. Mintis yra tokia, kad rinka būtent pati nuspręs, kur mums reikia kibernetinio saugumo prioritetinių um, būdų ir, ir ten ir bus tos sistemos paruoštos. Mintis yra tokia, kad būtų sistemų tvirtinimas ir toks, kad būtų užtikrintas lankstumas. Tuo pat metu vėlgi tas savanoriškumas dar nereiškia, kad turėsi privamai gyvenamų sistemų, nes kai tik tai Europos sertifikavimo sistema bus patvirtinta gyvenimo aktu, ji turė, bus prižiūrima atitinkamų valstybių narių priežiūros institucijų ir ji bus visiškai gyvendinama. Tai yra tam, kad būtų sukurtos vienodos veikimo sąlygos visiems, kad sertifikatas e, galėtų būti e, užginčytas, jeigu nėra e, atitinkamų garantijų ir taip toliau. Dabar kas bus su nacionaliniais sertifikatais pagal šį pasiūlymą, toks klausimas buvo, kai tik tai jau bus europinė sistema, aišku, kad nacionaliniai sertifikatai, kurie skirti tiem patiem produktam ar paslaugom, nustos galioti pagal numatytą laiką, kad būtų tinkamas tikrumas rinkoje, kad nebūtų dubliavimo mokymosi. Būtent e, mūsų pasiūlymų to ir siekiama išvengti. Dabar dėl skirtingų garantijų lygių aš noriu pasakyti būtent, kad pasiūlyme išryškinti tris skirtingi um, tų patikimumo garantijų lygiai. Na ir galiausiai dėl standartų nieks netrukdo, aišku, kuomet bus sertifikavimo e, e, pagrindų sukurtos sistemos, jos galėtų būti visiškai įtiektos nacionalinius standartus ir pasiūlymas faktiškai gali e, lemti tokią situaciją, kur Europos rinka užtikrins konvergenciją su globaliomis rinkomis, kadangi būtent jau yra tarptautiniai standartai tam tikrų paslaugų ir prekių srityse, tai iš tikrųjų gali tapti atsvaros tašku įvairioms jurisdikcijoms ir mes jau daugelį jurisdikcijų turime turime atitinkamus tokius ekvivalentus dėl sertifikavimo, būtent todėl, kad yra numatomas lankstumas. Tai yra labai gerai. Ačiū. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Like thank... Labai dėkoju e, mūsų viešniai, labai dėkoju mūsų visiems prelegentams. Buvo tikrai malonu pirmininkauti e, šioms diskusijoms. Labai dėkoju visiems parlamentarams, kurie dalyvavo diskusijose. Ypač dėkoju poniai Spanų, kuri mums pristatė komisijos poziciją. Mums tikrai labai aktualu turėti omenyje, ką komisija masto šio klausimu. Labai ačiū visiems. Taigi, mm, turime kokias aštuonias minutės sutaupę ir jeigu neprieštarausite, gal galėtume iš karto perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, kuris yra labai svarbus. Ir Jį pristatys ponė Angelika Nibler. Dabar paprašysiu um, mūsų gerbiamų prelegentų jau uh, po truputėlį uh, užleisti savo vietas, o tada iš karto suteiksiu žodį poniai Nibler, kuri pristatys į tris misiją į Enisą. Thank you. Merci. Well, as an introductory remark. Pradžiai norėčiau e, priminti, kad įtrė e komitetas nusintė dviejų asmenų delegaciją į Europos Sąjungos e, tinklų e, informacijos saugumo agentūrą Atenuose rugsėjo 19-20 dienomis šiais metais. Ir dabar e, penkias minutės skirsime diskusijoms šią temą. Svarbiausia yra tai, kad Angelika Nibler papasakos mums apie savo įspūdžius iš tos misijos. Taigi, prašom. Vorsitzender, vielen Dank, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, man atrodo, daugiau kaip penkių minučių man ir nereikės. Kartu su kolegė Kora Van Neuenhausen lankėmės Atenuose, Enisos agentūroje. Kaip jūs žinote, Ši agentūra e, turi labai plačias kompetencijas, kas e, įtrėjai buvo aktualu, mes pažiūrėjome tik tai į, į, į tą, aišku, e, dalį jų kompetencijos, ypač žiūrėjome kiberninį saugumą ir mes, kas porą metų visa, vis nuvyksame į šią agentūrą. Turėjome galimybę su um, Enisos vykdomuoju direktoriumi, profesoriu Knamaldar, pasikalbėti, taip pat su operatyvinio saugumo vadovu, um, Devasteinius ekonomu Taip pat turėjome galimybę pasikalbėti su mm, Minrain, vykdoma direktoriaus biuro vadovu, aptarėme personalo klausimus, Ir buvo netgi surinktas toks platesnis susitikimas, kur mes galėjome užduoti mm, įvairių klausimų, parodyti, kas rūpi Europos parlamentui mes parodėme, kad tikrai labai atidžiai e, savo komitete sekame tai, jų darbą. Kalbėjome, aišku, apie saugumą, saugumo įvairius aspektus, kaip ir buvo pasiūlyta prieš, organizu, prieš, prieš misiją, prieš vykstant į šią kelionę. Mes taip pat kalbėjome plačiau apie tai, ką Enisa daro informavimo srityje, mokymo srityje. Uh, kalbėjome apie kriptovaliutą ir kitus tai klausimus. Kolegė Kora van Neuenhausen jau seniai užsima tais klausimais. Uh, Korai ir man susidarė labai malonus įspūdis, labai geras įspūdis dėl agentūros darbo ir personalo kompetencijų. Tikrai puikus personalas, labai mm, jauni, entuziastingi žmonės, labai rimtai žiūrintys į savo vaidmenį ir e, taip pat mes net ir pažiūrėjome demonstraciją, kaip galima įsilaužti į telefonus, privačius telefonus, kaip galim, matėme, kaip lengvai galima įsilaužti ir į privatų kompiuterį. Mes kalbėjome apie kriptovaliutas ir uh, kalbėjome apie duomenų um, apsaugą, privatumą plačiau. Aš aišku galėčiau detaliau aptarti įvairius mūsų vizito aspektus, bet apibendrindama noriu pasakyti, kad tai buvo tikrai labai įdomus vizitas. Manau, kad tikrai ir, ir tinkamų laikų jis buvo organizuotas, kadangi būtent šiuo metu mūsų komitetas šiais lausimais užsima. Ir tikrai labai daug mm, kompetencijų, iš, patirties yra sukaupta šioje um, agentūroje, personalas tikrai labai aukštos kompetencijos ir, ir yra dirbama kartu ir su nacionalinėmis um, institucijomis. Na ir mm, tikrai labai profesionaliai atliekamas darbas Anysoje. Uh, mes labai paremtumėm mintį, kad reikia išplėsti NISOS um, įgaliojimus, reikia didinti ir šios agentūros išteklius, reikia tikrai papildomą personalą daugiau. Mes pasisakytumėm už tai, kad tikrai reikia mm, daugiau įgaliojimų, daugiau išteklių agentūrai. Ir kolegas galiu pasakyti, tikrai tai buvo labai maloni viešnagė tėnuose, nuostabus oras, rugsėjo pabaiga, labai šilta, 33 laipsniai. Mes išvykdamos iš Vokietijos vilkėjome žemines triukės, tačiau ten nuvykę galėjome tikrai pamiršti tas striukės. Aš labai raginčiau visus e, pasistengti, pasitaikius progai nuvykti į agentūrą, pamatyti, kaip, e, kiek daug yra sutelkta ten vertingų išteklių ir kaip puikiai dirbama. Gan. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti? Iš kolegų tarpo, o galbūt poniai Nibler turite klausimų apie šį vizitą? Ponas Kerry. Labai ačiū turbūt geresnio žmogaus už Angeliką negalėjom rasti, kad jie neįsa nuvažiuoti. Aš esu tikras, kad jie padarė viską, ką gali, kad pasidžiaugtų ir šilumą Graikijoje. Nes paprastai tokie vizitai yra labai intensyvūs ir, kaip jūs sakėte, paprastai mes surinkam labai daug informacijos. Aš norėčiau sužinoti, su kuo jūs susitikote ir ar gavote kokiu prašymu iš jų apie tai, ką parlamentas galėtų padaryti, kad padėtų Enisos veikloje. Jūs paminėjote savų išteklių klausimą. Kitas dalykas. Kaip e, galvojate apie duomenų apsaugos reglamento pritaikymą ir ką Enisos atstovai apie tai galvojo? Ar e, teisingai mes teikiame savo pasiūlymus, ar viską gerai rašome? Ir galiausiai gal galėtumėt pasakyti, kad Enisos dėka mes visuomet aplenksime išpolikus, kurie kelia grėsmę mūsų saugimui. Ar mes galim turėti pasitikėjimo, kad e, kažkas valdo padėtį? Ačiū dar kartą Angelikai. Ačiū už e, vertingą komentarą. Manau, kad mes visi būtumėm labai laimingi apsilankyti, jeigu galėtume apsilankyti Atenuose ir su tais jaunais žmonėm dirbančiais tenai pasišnekėti. Nepakanka tik kalbėti su Almūnija ir kitais. Būtų įdomu pamatyti e, visas įdomybės ant tų septynių kalvų. Ačiū. Daugiau komentarų nebus. Gal ponė Nibler norite atsakyti, ponė Kerry? Prašau. Ačiū. Visų pirma, turistavimui dėja daug laiko neliko. Programa buvo labai intensyvi, dvi dienas įtruko, įskaitant atvažiavimą ir išvažiavimą, taigi daug laiko poilsiui neliko. Bet man susidarė įspūdis, kad didžiausias dabar uždavinys senisai yra e, surinkti gerų specialistų. Informacijos e, e, technologijų e, specialistų, ekspertų šioje srityje paklausa viso Europoje yra labai didelė. Ir pagalvokime apie tai, kiek savo Europa e, agentūra gali leisti. Tai suprasime, kad surinkti gerų specialistų yra nelengva. Be abejo, tiesioginių prašymų mums e, jie nepatikė tiek jau daug. Jie prašė, kad e, mes prisidėtume tiesiog skleisdami informaciją apie agentūrą, kad žmonės žinotų, kas kad agentūra egzistuoja, kad jie daro tą ir tą. Tiesiog turime vykdyti tam tikrą informavimo kampaniją apie Europos veiklą kibernetinio saugumo srityje. O labiausiai Enisai reikia geros kvalifikacijos specialistų. Personalo trūksta. Tai yra turbūt svarbiausia žinia, kurią mes gavome. Ir todėl turėtumėm pasistengti, kad agentūra susilauktų pakankamai dėmesio politikų uh, posėdžiuose ir kad visuomenė apie juos žinotų, kad jaunimas norėtų važiuoti į Enisą dirbti. Tai iššūkis, e, su kuriuo mes, kurį turėdami galvoje, mes sugrįžome namo. O dėl e, duomenų apsaugos reglamento Eniso specialistai buvo patenkinti juo, atidžiai stebėjo, kaip jis įgyvendamas valstybėse narėse, e, labai atidžiai tas darbas vykdomas Ir, e, o kalbant apie internetinius nusikaltimus, aš žinau, kad Deniso specialistai bando aplenkti programišius, bet ne visuomet yra tą įmanoma padaryti. Techninių požiūrių reikia žiūrėti, kas yra realu. Ir turėtumėm bandyti padaryti kuo daugiau. Tačiau teikti, kad uh, Mes sukursime kibernetinio saugumo struktūrą, kuri iškirs kelią programišiams šių laikų pasaulyje. Negalėtumėm to sakyti, bet agentūra atlieka labai solidų darbą. Ir jauni žmonės ten dirba, dėl to ji labai įdomi. Įdomu buvo pastebėti tai, kad labai daug personalo uh, buvo patyrę specialistai, kurie bendradarbiavo su jaunai žmonėm. Labai puikus mišinys yra surinktas. Uh, E, turime daugiametę patirtį turinčių žmonių ir jaunimo. Tai e, sukuria labai gerą įspūdį apie agentūrą. Aišku, ją turime paremti ir užtikrinti, kad, juose, kad joje dirbtų pakankamai žmonių ir pakaktų finansavimo. Labai ačiū. Nu, dabar Galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, nes beveik tiksliai kaip numatyta 17.05. Kitas klausimas. Europos gynybos pramonės plėtros programos e, e, konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas. François Grostet. Norėčiau priminti gerbėmiams parlamentarams, kad šis klausimas yra teisėkūrinis prioritetas visoms ES institucijoms, atsakingoms už šį klausimą. Vieną valandą skirta šiai diskusijai pagal programą. Pirmiausia, pane Krostet. Penkias minutės jis sakys įžanginę kalbą ir pristatys e, projekto pagrindinius elementus. Paskui po dvi minutės galės pasakyti šešėliniai pranešėjai. Vėliau suteiksiu galimybę pasireikšti visiems kitiems, kuriems ši tema įdomi. Vėliau komisijos atstovas kalbės ir ponė Grostėt galės vėl padaryti išvadas, apibendrinti diskusiją visus savo įspūdžius išsakyti. Na ir dabar jau pradėkime. Pronegrostet. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu kolegoms priminti, kad prieš vienerius metus Europos komisija parengė veiksmų planą e, gynybai, e, kuri leistų sustiprinti Europos bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir tuo pat metu sustiprinti pačios pramonės konkurencingumą. E, Vienas iš pagrindinių pasiūlymų Europos komisijos veiksmų plane buvo būtent sukurti Europos gynybos fondą, kuris paremtų investicijas e, bendrose moksliniuose tyrimuose ir e, prisidėti prie gynybos technologijų plėtros. E, šis Europos gynybos planas susideda iš dviejų dalių. Moksliniai tyrimai vienas dalykas ir kitas dalykas gebėjimų uh, dalis, e, kuri e, susilaukia daugiausia dėmesio programą. Taigi iš viso kalbame apie 500 e, milijonų 19-20 metams ir tam bus skirta bendrai gynybos ir technologijų stiprinimui. Europos Sąjunga numato padengti 20 procentų galimų prototipų kūrimo išlaidų ir atitinkamai toks pat procentas bus skiriamas uh, kitiems projektams. Šiame kontekste e, turės e, būti skirta pakankama suma ir struktūriniam bendradarbiavimui. Ši programa yra būtina mūsų Europos pramoniai plėtoti gynybos ir saugumo srityje. Mes, jūs visi žinote, kad mūsų piliečiai tikisi, jog Europos Sąjunga E, šiuos klausimus spręs labai rimtai, stengdamasi užtikrinti piliečiams būtiną saugumą. Pasaulyje, kurio turbūt nereikia jums priminti, e, padėtis nėra labai stabili. E, taip pat piliečiai žinisi, tikisi, kad Europa, Europos pramonė taps labiau nepriklausoma tarptautinėje arenoje. Todėl mes negalime praleisti šios progos uh, paversti mūsų pramonę konkurencingesnė ir inovacingesnė e, negu kad dabar. Ši programa turėtų leisti uh, užtikrinti ir geresnį biudžeto efektyvumą. Kaip mes galime pagrysti, kad ES turi tiek ir tiek kovinių lėktuvų, tiek skirtingų laivų fregatų, uh, Aš noriu priminti, kad Europa turi du kartus daugiau karinių laivų negu, Europos, negu Junktinės Amerikos valstijos. Šios programos turi leisti užtikrinti efektyvumą biudžetinį ir tuo pat metu sutaupyti, nuveikiant už tuos pačius pinigus daugiau. Be abejo, nereikia dėl to uh, E, mažinti ES finansavimo. Ši programa leis prisidėti prie ES strateginės autonomijos ir pagerinti dabartinę e, padėtį, kai mes esame priklausomi nuo trečiųjų valstybių. Nes mūsųgi pagrindinis tikslas - sustiprinti industrinę technologinę bazę, e, kuria grįsta ES gynybos pramonė. Ir tai išsirutuliojo keturias konkrečias iniciatyvas. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad įmonės naudos gavėjos ir jų subrangovai e, būtų Europos institucijų deramai kontroliuojamos. Tai yra teisėtumo klausimas. Tai yra nepaprastai svarbu. Kitas dalykas. 50 e, procentų ES akcininkų yra nustatytas toks kriterijus. Tas kriterijus nėra uh, E, lankstus ir jį labai sunku patenkinti ir kai kurioms šio sektoriaus įmonės labai sunku pasiekti tokios skaičiaus. E, o veiksminga Europos kontrolė šiuo požiūriu yra dar labiau e, svarbi. Įmonių kontroliavimas jau yra vykdomas aviacijos rytyje. Mes turime pagalvoti, kas priima įmonėse strateginius sprendimus turime išanalizuoti, kaip įmonė yra valdoma. Antras dalykas, antras svarbi iniciatyva, e, kada pasikeis e, įmonės e, realus kontroliavimas. Pavyzdžiui, kai bus vykdomi pirkimai, Europos komisija ir valstybės narės turi galvoti, kokiu priemonimtis, kad būtų apsaugota įmonės sukaupta kompetencija ir įmonės technologijos. Trečias dalykas. Mes klausime Europos komisijos, kas išaiškins, kokios technologijos ir kokie produktai uh, priverčia ES jaustis priklausomą nuo trečių, trečiojo pasaulio šalių, nuo trečių šalių. Uh, Todėl e, mes turėtumėm galvoti, kaip pagerinti ES e, nepriklausomumą. Ketvirtoji konkreti iniciatyva - mes galvojame apie konkrečių veiksmų finansuojamų e, mūsų programomis rezultatus, nes tos programos nėra prieinamos visiems. Su visomis šiomis priemonėmis, aš manau, mes galėsime garantuoti ES daugiau nepriklausomybės. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, ši tema itin jautri, nes e, mes kalbame e, apie daugelį valstybių narių. Aš manau, kad jos turėtų atlikti labai svarbu vaidmenį arba tiesiogiai, arba e, per didesnės, didesnės grupės, kurio, į kurias jos susijungia. Todėl aš siūlau, kad dalis projekto būtų skirta konkrečiai E, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir 10 procentų turėtų būti skirta bendroms program, veiksmams, e, kurie, kuriuose mažtutinės įmonės gali dalyvauti tarp valstybinių lygmenių. Reikia, kad būtų numatytas konkretus valstybių narių skaičius, ir nes tik tada projektas galės būti solidus ir patikimas. E, kiekvienas toks mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtas projektas E, turės apimti bent tris įmonės iš dviejų skirtingų valstybių narių. Toks minimalus slengsis turės būti nustatytas. Tai būtina, kad būtų užtikrinti gausesni bendradarbiavimo projektai, kad būtų parengta daugiau projektų efektyvių. Kuo aukštesnis bus tų valstybių narių ir įmonių skaičiaus lengstis, tuo e, mažesnė bus tikimybė, kad atsiras naujų industrinių programų. Uh, Visos įmonės, dalyvaujančios e, gynybos ir saugumo srities technologiniuose projektuose, turėtų tenkinti savo ruoštų kompetencijos e, kriterijus ir produktivumo lygį. Aišku, valstybės narės e, turės prisimti tam tikrus finansinius įsipareigojimus vienos ar kitos programos atžvilgių ir aš šiuo atveju siūlau, kad valstybės narės tą padarytų raštu. Įsipareigojimai turbūt suformuluoti aišku raštu E, saugumo ir gynybos ryties biudžetas po 2020 metų priklausys nuo šių programų. Noriu iškiau pasakyti, 19-20 metais e, mes būsime tik tai programų starto etape. Jeigu tai pasiteisins, tada mes galėsime numatyti vėliau ir daugiau konkrečių projektų, kurie leistų užtikrinti geresnį saugumą mūsų piliečiams. Aš čia bandžiau viską apibendrinti E, ir iš mūsų fondo interesus suvesti savo kalbą. Aš dabar išklausysiu kolegų pasisakymą, esu pasirengus su jumis padiskutuoti, kad mes galėtumėm e, laikytis nustatytų laiko terminų. Žinote, kad e, jie ateis labai greitai ir parlamentas turi parengti labai griežtą poziciją apie šį reglamentą. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų tokį platų klausimą pristatymą. Tik tikiuosi, kad e, kolegos šiek tiek trumpiau kalbės, prašau, ne virš dviejų minučių. Pirmasis pasisakys ponas Poche. Dėkoju, kad suteikėte man žodį, pirminkė. Pranešėja kolegos, pirmiausiai dėkoju pranešėjai už jos puikų darbą. Noriu pasidžiaugti jos pastangomis pa, E, gerinti pasiūlymą. Mes turime siekti, kad Europos gynybos fondas atitiktų numatytus tikslus, e, reikia optimizuoti valstybių narių išlaidas ir pranešėjos pasiūlymai įdėks daugiau logikos į tekstą. Ir tokiu būdu parlamentas susitikrins tvirtą poziciją tai per atėjančias trišalės dėrybas. Uh, ir reikia taip pat akcentuoti strateginį autonomiškumą Europos pramonės ir numatyti griežtas sąlygas įmonėms dalyvausiančioms programuose. Dabar keletas dalykų, kurie e, turėtų būti išsamiu aptarti. E, reikia. E, dabar numatyta garantija, kad tiksliau nėra aiškios garantijos, kad NVI galės dalyvauti e, projektuose, tai trūkumas finansavimas taip pat gali kelti labai daug klausimų Europos parlamentui. Aš pateiksiu keletą pasiūlymų, e, kurių tikslas paskatinti valstybės narės ir pramonę kurti konsorciumus, į kuriuos pakliūtų ir MVI. Mes neturėtume pamiršti to, kad komisija e, numato e, mažinti kosmoso programas, taip Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir mes turime pasinaudoti taip pat dar nepadalytomis e, finansinėmis galimybėmis produktai savo prigimtimi yra ypatingi ir reikia e, riboti eksportą, sukurti sistemą specialią. Taip pat nacionalinė, reikia pasakyti, kad sistema kontrolės yra nepakankamas dalykas. Lapkričio 13 dieną 23 valstybių narių atstovai įsipareigojo e, siekti glaudesnio bendarbiavimo saugumo ir išorės politikos srityje. Ir reikia e, E, siekti, kad e, šis fondas e, bus pastarnaus Europos piliečiams ir mes neturėtume išdalyti pinigų keletą keletą parinktų įmonių, kurios galės viską kontroliuoti. Ir tikiuosi, kad parlamentas bus pakankamai tvirtas ir galės užkirsti kelią tam. Aš sutink, matau, kad jūs remiate MBI, tai yra puikus dalykas. Dabar ponas Krasnodemskis. Prašom. Labai ačiū. Mes esame labai e, patenkinti komisijos siekiu apginti šią pramonę ir manome, kad šis sektorius turi būti plėtojamas. Tačiau mes taip pat galvojame, kad galima E, plėtoti šią sritį tik tai įtraukiant visus e, veikėjus, pavyzdžiui, panaudojant mokslininkų potencialą įmonių e, visų valstybių narių, ne tik tai kažkokių atskirų grupių potencialą. Ir mes turime pasitelkti skirtingas sritis ar grubės, kurios negalėjo, pavyzdžiui, dalyvauti dėliuose europiniuose projektuose iki šiol. Aš manau, kad tekstas nepakankamai dabar, dabar atsižvelgia į istorinę skirtingą patirtį valstybių narių, į specifiką, taip pat kyla MVI e, klausimas ir aš visiškai sutinku su ką tik kalbėjusi kolega dėl MVI, taip pat e, dėl finansavimo galimybių. Ponios Grostet pasiūlymai neleidžia išspręsti visiškai problemų. Bijau, kad jeigu parlamentas nepatvirtins nepriims e, tam tikrų pakeitimų, tai didelės tarptautinės įmonės e, bus e, tarsi lyderės, bus kalbama tik tai apie tam tikrus partnerius, o ir, ir sutelkta bus pagalba mažai saujeliai veikėjų šioje rinkoje ir mes turėtume galvoti, kaip pakoreguoti tekstą. Ir Taip pat reikėtų pagalvoti apie du dalykus naujus, naują bendradarbiavimo, naujas formas bendradarbiavimo. Reikėtų pagalvoti apie jas, reikėtų skatinti, kaip galima, glaudesnį bendradarbiavimą, reikėtų užtikrinti, kurti tvirtą pramonės pagrindą Europoje gynybos srityje. Ir taip pat reikėtų praplėsti veikėjų aprepti, veikėjų, kurie atitinka kriterijus. Aš nesutinku su tuo, kas sakė pranešėjo dėl to. Mūsų nuomonė reikėtų atsižvelgti ir vidutinės vidinio kapitalizavimo įmonės, kurios e, gana e, dažnai dirba su didesnėmis įmonėmis. Reikia, kad programos nereikėtų ne, nekeltų pavojus mūsų dabartiniam bendradarbiavimui su NATO. Nes kai kurios šalis būtent juose dalyvauja. Ir dėl saugumo, kalbant apie saugumą, kai kurios Įmonės gali labai daug ko prisidėti, reikia galvoti apie trečių šalių įmonės ir reikia užtikrinti gerą geografinę pusiausvyrą ir paskirstimą geografinį veiksmingą įgyvendinant programas. Reikia veikėjų, kurie atstovautų skirtingiems ES regionams. Dėkuoju, ponė Krasodemskis, jūs pamiršote, kad jums buvo skirta tik tai dvi minutės, jūs kalbėjote šešias su pusė minutės. E, užėmėte e, labai ilgai eterį. Dėkuoju Jums už kantrybę, savo kalbėtojas. Dabar Aldės atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Panas Rikė. Dėkuoju pranešėjai už jos darbą, už puikų bendradarbiavimą, kur jau užsitikrinome. Aš pritariu komisijos pasiūlymui Man atrodo, kad e, labai laiku pasirodė tas pasiūlymas. E, siekiame užtikrinti ekonominį efektą e, ir užtikrinti ES bendradarbiavimą gynybos srityje. Aš pritariu daugam iš to, ką pasiūlė pranešė, kalbėdama apie savo pranešimą, bet mano nuomonė reikėtų akcentuoti kai kuriuos dalykus pirmiausiai veiksminga kontrolė. Tai yra įmonių kontrolė. E, labai sunku e, kai ką užtikrinti, nes veikia grupės rinkoje ir tai yra sudėtinga pirmoji problema. Ir antras dalykas - finansavimo režimas. E, biudžeto komitetas E, pateikė pasiūlymus, kurie galėtų būti vertinti, taip pat pasiūlymai dėl paramos MVI ir tarptautinio bendradarbiavimo. Man atrodo, kad MVI aktas yra labai svarbus dokumentas, kuris galbūt padės pakeisti finansavimą ir šioje gynybos srityje. Toliau santykiai su trečiosiomis šalimis mes e, neturėtume priešinti su savo partneriais, pavyzdžiui, NATO partneriais, bet turėtume griežtai žiūrėti į kitas šalis ir galvoti, ar mes galime užsitikrinti e, saugumą ES lygmenių. Ir taip pat e, aš manau, kad mes turėsime grįžti prie šių diskusijų, kai bus kalbama apie kitą daugiametę finansavimo programą. Ponas Butikoferis Žaliųjų dabar atstovas. Ačiū pirmininkė. Mums nelabai patinka komisijos pasiūlymas, nes jisai nėra pakankamai plataus užmojo. Tikslas pasiūlymo turėtų būti mažinti beprasmes išlaidas, telkti uh, finansus ir sustiprinti ES e, saugumą. Kaip sakė kolegos, reikia didesnio veiksmingumo, bet atrodo, kad taip nėra. Diskusija, kuri dabar vyksta, juda ta linkme, kuri gali dar labiau pakengti. Kolegos kalba apie geografinę pusiausvyrą. Tai nėra dalykas, kuris priklauso veiksmingumo kategorijai ar Europos, parama ES pramoniai, tai neturėtų būti motyvas. Kalbam apie dalyvavimą, kaip galima didesnė skaičiaus valstybių narių taip pat, tai nepriklauso veiksmingumo kategorijai. Kolegos sako, kad mes turėtume dabar e, tarsi pradėti dalyti e, de, de, dotacijas, subsidijas gynybos sektoriui, o, o mes turėtume e, galvoti, kaip už tas pačias lėšas e, sukurti daugiau, kaip e, padaryti taip, kad valstybėms manėms reikėtų mažiau leisti. Dabar tris kart daugiau išleidžia lėšų valstybės narės negu kad Rusija ir neužtikrina tokio potencialo, kokio norėtųsi mes turėtume galvoti, kad tai nėra, pavyzdžiui, MVI paramos politika. Mes turime galvoti, kaip sustiprinti mūsų pramonę, kaip užsitikrinti veiksmingumą, taupimą. Jeigu mes neįsime tuo keliu, tai iš vis turėtume nustoti, ką nors daryti. Toliau, iš kur ateis pinigai? Bus mažinamos išlaidos, kurių šiaip nereikėtų mažinti. Ir mes nesakome, kad valstybės narės turėtų uh, E, skirti lėšų ten, kur tai būtina, jeigu jos, jų veiksmai e, turi būti, turėtų būti paremti. Toliau valdysenos struktūra. Pramonė pernelyg e, daug turės svorio pasakydama, kur bus naudojamos lėšos. Man atrodo, kad tai yra tikrai kvestionuotinas dalykas. Ne tik bus išvaistyta dar daugiau lėšų, kurias būtų galima kitai panaudoti, bet taip pat pramonė galės tarsi priimti sprendimus kartu su mumis e, dėl to, kur reikėtų švaistyti tas lėšas. Man atrodo, kad tai yra visiškai neteisinga ir mes turime sustoti ir apsukti savo kryptį. E, labai ačiū Jums už tokį įdomų pasisakymą. Toliau. Guengel. Atstovas ponas Ilkijotis. Dėkoju. Pirmininkė. ES gynybos ir pramonės plėtros programa. Man atrodo, kad e, turime galvoti apie platesnį struktūrinį požiūrį, kurį taiko ES. Aš tikrai vertinu ponios Groste darbą nors ne visiškai sutinku su jos pasiūlymais. Jeigu pasižiūrėtume į komisijos pasiūlymą, tai pamatytume, kad poveikio vertinimas nebuvo atliktas tam, kad būtų galima pateisinti skubą šio pasiūlymo skubotumą. Taip, tikslas yra sustiprinti strateginius tam tikrus aspektus ES minimi 500 milijonų eurų Man atrodo, kad šiuo metu, kai išgyvename krizę, valstybės narės gali nebūti labai patenkintos. Mes turėtume panaudoti šias lėšas ir sustiprinti, atkurti ES pramonę, ypač pietinėse ES valstybėse narėse, kurios kenčia nuo krizės ir taupimo politikos. Būtent joms reikia pramonės naujo, atkurti pramonę jos reikia. Būtent su tuo siejamos realios problemos ir į tai mes turėtume investuoti, užuot galvoja, kaip skirti lėšų gynybos pramoniai. Kaip buvo pasakyta, mm, lėšos iš kažkur kitur bus paimtos. Pavyzdžiui, iš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Kai kurie ES regionai visiškai neturi jungčių ir lėšos bus paimtos būtent iš šios ryties, iš šios priemonės ir skirtos gynybai ir strategijai strateginiams klausimams finansuoti. Dėl strateginių ir gynybos aspektų nemanau, kad reikėtų iš bendrijos biudžeto imti lėšas. Taip, e, egzistuoja 173 straipsnis Bet esmė yra tai, kad iš vystimo biudžeto eilučių bus paimtos lėšos ir skirtos mm, gynybos strateginiams dalykams. Mes parengėme pakeitimus, kuriais siūloma pakoreguoti pranešimą GUE NGL frakcijos vardu Noriu pasakyti, kad mes, jeigu nebus patvirtinti mūsų pakeitimai, balsuosime prieš šį pasiūlymą. Ačiū, kolega. Norėčiau paklausti, ar FDD atstovų yra salėje, ne? NF? Ne. Tuomet antras etapas. Vieną minutę kalbėtojams. EPP pranešėjai pranešėja. Jūs galėsite pasakyti, kaip EPP atstovai per antrąją etapą, būtent tokios taisyklės ir EPP uh, e, rengia pranešimą. Aš negaliu taisyklių pakeisti. Pone Šulce, jūs pirmasis. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad pranešimas gerai parengtas. Yra labai daug pozityvių dalykų, nevardysiu visų. Vienas 20 procentų, 20 procentų riba finansinėms priemonėms, manau, prototipas yra geras. Tačiau norėčiau išsakyti ir kritikos tik ES įmonės užsimtų moksliniais tyrimais. Jau kalbėsime apie mm, karinius tyrimus ir, aišku, tai susijęs su konfidencialumu, gynybos dalykais, bet jeigu viskas bus pernelyg sugriežtinta, tai įsivaizduokite, kad kai kas gali išeiti iš valstybių narių, iš už valstybių narių ribų ir mes galbūt pasinaudodami kitų žiniomis galėtume išlošti. NATO e, narės galbūt galėtų dalyvauti tokiuose moksliniuose tyrimuose. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, abipusiškumo principas su šalimis, kurios kartu galės atlikti mokslinius tyrimus, ar galėtų abipusiškumo principų dirbti Singapūras, Pietų Afrikos Respublika, Izraelis. Aš norėjau būtent tai paminėti, kadangi mes tikriausiai turime galvoti plačiau, galvodami apie šį fondą, ne tik apie Europos Sąjungą. Dėkuoju. Nepamirškite, kad dvi minutės skiriu kalbėtojams. Ponas Hokmarkas, ačiū. Ačiū pranešėjai. Vienas pastebėjimas. Europos gynybos pramonė turi turėti pajėgumų, gebėjimų užtikrinti gynybą ir turime turėti geriausias sistemas ir ginklus, kad apsaugotume mūsų visuomenę. Tai yra svarbiausias mums dalykas. Reikia tą akcentuoti, mums reikia geriausių mokslinio tyrimų, inovacijų, kompetencijų, iš kur eur, iš Europos tai bet keliautų. Tai yra labai svarbu, bet svarbu turėti paėgumus, gebėjimus ir turėti, pritaikyti aukščiausius pasiekimus Europos Sąjungoje. Man atrodo labai gerai e, kalbėti apie tarptautinius veikėjus, kurie galėtų prisidėti prie Europos pajėgumų ir gebėjimų. Būtent tą norėjau pasakyti ir neviršiau vienos minutės. Puiku. Nors Tošanovski. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, kalbėsiu apie programos finansavimą. Aš taip suprantu, kad komisija ieškojo išteklių, tai, bet nesutinku su tuo, kad 150 milijonų eurų, tai yra trešdalis sumos, yra uh, paimta iš e, erdvės programų. Taip, e, taip pat e, neramina ir Galilėjo, kuris dabar jau yra m, mm, praktiškai mm, baigiamosios etapuose nukentėjęs, paskui reikės ieškoti, iš kur gauti pinigų galėjo, visada tai buvo. Uh, tikrai teisingai e, pranešė kalbėjo apie tai, kad reikia mm, sinergijos su kosminės erdvės programomis ir, ir komisija stengiasi tai padaryti. Man atrodo, tikrai yra įtraukti ir esami kosminės erdvės projektai ir tikrai nereikėtų silpninti jų finansavimo vardan naujų programų finansavimo. Agreeing. Ačiū, mielas kolega. E, man atrodo, Mes visi, du, trys kalbėjusiai, prieš tai sutinkame, kad reikia stiprinti finansavimą mm, ir netimti finansavimą iš dabartinių programų, kaip Galilėjo ir taip toliau. Taigi mm, pranešė tikrai tai mums yra labai svarbu, man atrodo visi, kas kalbėjo, tą patį akcentavo būtent finansavimo svarbą. Toliau, Seiler. Mielas kolega, labai prašom kalbėti trumpai. Aš atsiprašau, kad griežtai reikalaus laikytis e, pasisakymo laiko. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau, bet tikrai mm, sunku man pritarti tam, ką pasakė panas Butikofer, bet uh, man atrodo, tikrai pranešėjas siekia konsensuso, tai akivaizdu. Ir tai yra pirma galimybė sureaguoti į tai, ką komisija pasiūlė dėl, dėl, dėl geografinės pusiausvėros, ką taryba pasakė. Mums reikia tikrai globalios strategijos ir, ir kaip tikrai europiečiams e, sudėtinga yra dėrėti su amerikiečiais ir, ir, ir dėl visų NATO dalykų. Akivaizdu, kad yra labai rimtų problemų finansavimo pusėje. Negalima kurti naujų politikos priemonių ir stengtis finansuoti iš dabartinių politikos ryšių. Tikrai 2022 metais nepakaks tų pinigų, kurie jau yra numatyti ir dar labiau um, padidės atotrukės tarp įsipareigojimų ir mokėjimo. Uh, Iš tikrųjų, toje srityje pasiūlymas yra gan miglotas, pavyzdžiui, dėl informacinių technologijų valdymo, dėl um, paskirstimo sistemos ir taip toliau tikrai stebina, kad parlamentas ketina pritarti tam. Aš suprantu, kad situacija yra netidėliotina, bet e, dėl intelektinės nusavybės, dėl mokslo tyrimų, tų aspektų tikrai reikia išspręsti tuos klausimus. Nežinau, per nelik daug klausimų nekeliant vis tik tai e, reikia. Tu, žinoti vis tik tai, kaip ta programa atrodys kaip iš tikrųjų turi būti ir žestas parodytas atitinkamas ir dėl naujų valstybių narių, bet reikia nepamiršti ir tų, kurie aiškiai mato save VSP kontekste ir turi būti aiškiai pasakyta, kad tai yra bendras visos Europos projektas, kuris dera saugumo gynybos politikos kontekste, e, subsidijų teikimo mūsų pramoniai kontekste. Uh, Kas mane kiek neramina, tai būtų tos kryptis, orientacija ar, ir, ir lėšos, ar mums pakanka lėšų ir kur jos, ar pakankamas jų sutelktumas yra, ar nėra čia pernelik didelio išsibarstimo, ar nėra čia tokia ta kalėdinė glutė, kuomet norime viską finansuoti. Uh Ar nebus investuojama į nacionalinės ginklų sistemas, pažiūrėjau, toks būtų klausimas. Reikėtų gal sutelkti dėmesį į du, tris pagrindinius dalykus, o ne išbarstyti juos pernelyg plačiai. Mm, toliau 80 procentų lėšų valstybėms narėms turi būti motivacija valstybėms narėms e, išlikti toje srityje, jeigu valstybės narės nenorės investuoti, toje srityje tai neturėtų būti joms ir skiriamas finansavimas. Negali būti taip, kad šimtų procentų visas lėšas atiduodam ir galite daryti, ką norit turėtų būti mm, tos lėšos kaip papildymas, tik tai kaip priedas prie to, ką daro valstybės narės, prie tų tikslinių investicijų. Tai turi būti e, politikos priemonės elementas, o ne mm, paimti tos pinigus, išbarstyti ir. Tai mm, Taip, aš turiu, man atrodo, išsakyti ir tą kritinę poziciją, bet juk mes siekiame rimtų rezultatų, mes kalbame apie globalią strategiją. Nenorime, kad pirmieji 500 milijonų eurų kažkur tai nukeliautų, mes turime pradėti nuo pradžių tvarkingai ir parlamentas turi aiškiai pasakyti, kad tai nėra kažkaip metminės naujom gynybos programoms ir finansavimui toje srityje, nes jeigu taip, tai tikrai um, netinkamai elgtumėmės turint omenyje, kokie čia svarbus iššūkiai. Ačiū. Na, kad tai nėra kalėdinė glūtė, kur tenkinami visi pramonės uh, pageidavimai, čia svarbus momentas. Pasir Delangė. Man atrodo, kad, na, ačiū pirmiekiai, svarbiausias tai yra momentas, ką ponia Grostet m, mm, tikrai turės. Uh, užtikrinti, kad parlamentas tinkamai patvirtintų. Dabar porą dalykų dėl efektyvios kontrolės, kas, ar, ar dėl, pavyzdžiui, intelektinės nusavybės ir nusavybės klausimų, man atrodo, tuos dalykus reikės panalizuoti. Toliau tą magišką formulę, kad bent trys kompanijos iš trijų valstybių narių. Aš esu iš nedidelės valstybės narės ir akivaizdžiai matau, kad tas europinis požiūris suveiks tik tai tuo atveju, jeigu visi jaus, kad kažką iš to gauna Mm, pavyzdžiui, kodėl kai kurios valstybės narės taip nori pirkti amerikietiškus naikintuvus, e, todėl, kad jos neturi pajėgumų e, savo e, pagaminti naikintuvus. Tai jeigu mes norime, kad Europoje nebūtų priklausomybės nuo amerikiečių technologijų, tai tuomet suinteresuoti turėtume būti užtikrinti, kad į visą tą ratą įsijungtų kaip galima daugiau kompanijų, kad jos gautų palaikymą ir, ir politinį palaikymą ir valstybių narių, kad būtų tos programos finansuojamos vyriausybių kad turėtumėm tą rezultatą, tai gal reikėtų galvoti prie tos magiškos formulės apie kažkokį tai priedą, sakykime, už kiekvieną papildomą narį, sakykime, kas prisijungi, gauni kažkokį tai pliusą, na, sakykime, plus 5 procentai finansavimo. Nes priešingų atveju bus, na, gerai, dvi valstybės narės, o kur visų kitų palaikymas, tai gal būkime kūrybiški šiuo klausimu. Ačiū. Thank you very much, madam. You see, you obtained nearly two minutes. Ačiū. Jūs e, e, dvi minutės sutaupėte. Pone Mūdi, prašau žodis jums. Labai ačiū. Ir ačiū pranešėjai už atliktą puikų darbą šią temą. Kalbėsiu tai, ką kiti kolegos jau anksčiau yra pasakę. Bet e, jeigu mes norime sukurti papildomos vertės ES lygmenių, tai turime atsižvelgti į du dalykus. Pirmiausia, efektyvumas. Kuo ši programa taps iš tiesų efektyvi, kada ji iš tiesų atneš rezultatų. Ir kaip kiti kolegos sakė, kuo daugiau mes apribojimų įvesime, tuo e, sunkiau bus atsverti tai efektyvumu. Kitas dalykas, ką mes darome dabar? E, turime sekti tam tikrą laiko e, kalendorių ir žiūrėti, kokį poveikį kas atneš. Na, o antras mano klausimas yra toks. Noriu pakartoti tai, ką kiti kolegos jau sakė. E, pirmiausia, dėl biudžeto. Ir pažiūrėkime į pro, kitų programų e, galimybės, ar mes ištrauksim pinigų iš jų. Taip yra buvę jau kitur, bet ar iš tiesų tai yra efektyvu? Mes turim priešintis tokiam dalykui. Labai ačiū. Dabar žodis poniai Werner. Ja, vielen Dank. Labai ačiū, ponė. Pranešėja, meloji kolegė, už tokį gerą pranešimą. Turiu pasakyti, kad jaučiu, jo komitete formuojasi labai palanki pozicija, bet yra vienas dalykas, kuriam aš nepritariu. Mano nuomonė, saugumo ir gynybo politika yra labai svarbus ES tikslas. Ir SPD partijos nariai visuomet pasisakė už glaudesnį bendradarbiavimą, e, dėl kurio buvo nuspręsta prieš keletą savaičių. Ir aš tam pritariu. Ir mes dabar matome, kad dubliavimas labai brangiai kainuoja ir visos atliktos studijos, visi tyrimai rodo, kad milijardus galime sutaupyti išvengdami dubliavimo. Tačiau politinė padėtis, politinė valia užmėgsti glaudesnį bendradarbiavimą yra pagrįsta pinigais. Taip, žinoma, aš pasisakau už e, biurokratinių barjerų griovimą, tačiau Man dėl to dabar kyla labai daug klaustukų. Jeigu pakalbėsim tik apie e, pinigų radimą tokiais būdais. Sutarties 173 straipsnis yra labai aiškiai suformuluotas, labai aiškiai nustatytos taisyklės, kokius projektus galima finansuoti. Pusantro milijardo e, yra skiriama nenusprendus, kam jie bus panaudoti. Ir kaip keletas kolegų jau sakė, tie pinigai yra perimami iš Galileo ir kitų programų. Pagalvokim, kokie yra iš tiesų mūsų prioritetai, teisingai juos surašykime. Ir tai tik tada galėsim pradėti kalbėti apie šio projekto finansavimą. Ačiū, mėloji kolegė. Mes. Uh, e dar neatsiliekame. Toliau ponė Mari. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Prancūzija buvo viena iš Europos gynybos agentūros steigimo inicijatorių. Ir aš norėčiau dėl to pasakyti keletą idėjų. Taip, numatytojų suma yra nepakankama, bet mes turime kalbėti apie valstybių narių dalyvavimą. Ir e, aš noriu priminti, kad yra mažų valstybių, kurios sako, kad ES turi dalyvauti visur. Bet mes turime kalbėti apie pinigų perpaskirstimą ir tos valstybės pačios turi įnešti pinigų, gana ženkliai įnešti. Dar dėl finansavimo kalbant, norėčiau kolegoms priminti, kad jeigu mes pradėsim sumas imti iš kitų biudžeto dalių, tai gynybos pramonė. E, šimtus tūkstančių darbo vietų turės išsaugoti įvairiuose ES regionuose, skaitant ir mano rinkiminę apygardą. Noriu dabar priminti, kad kaip tik dabar yra vykdomas e, dvi, dvigubas tyrimas, tarp, skaitant ir gynybos tyrimą ir yra bandoma išsiaiškinti, kaip e, karinės priemonės gali panaudotos civiliniams tikslams. Ir kai jūs kalbėjote apie Galileo, norėčiau štai ką priminti. Šioje programoje yra vienas segmentas skirtas gynybai. Taigi, aš šiandien iš tiesų galvoju, kad ES turi visas įmanomas galimybės, technologinės galimybės ir kompetenciją ir specialistus, kurie leistų jai tapti technologi gynybos technologijų lyderę pasaulyje. Pažvelkime į uh, E, realius technologinius pasiekimus. Pažiūrėkime, e, kas, e, kokios mašinos yra kuriamos ir tada suprasime, kad mes neišvengiamai turėsime turbūt užmėgsti alijansų su kitomis valstybėmis, kurios yra lygiai taip pat priklausomos nuo kitų šalių kaip ir mes. Dar viena kalbėtoja. E, dabar iš Europos komisijos. Prašyčiau tris minutės pasisakyti pranešėjas atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, paminėti tris dalykus, kurie buvo išskirti. Naudos gavėjai visų pirma. Europos komisijos tikslas be abejo užtikrinti pramonės e, konkurencingumą. Taigi, naudos gavėjai turi būti įmonės o konkurencingumas turi užtikri, būti užtikrintas visai Europos gynybos pramoniai. Tai mes pasiūlėme lana griežtai savo pozicijoje, kuriai, kai, kai kalbėjome apie naudos gavėjus. 51 procento kriterijus yra numatytas Europos komisijos pasiūlyme. Mes manome, kad efektyvaus kontroliavimo metodas e, yra įdomus pasiūlymas ir esame pasirengę jį ištobulinti. E, kitas dalykas dėl mažų ir vidutinių įmonių e, galimų e, naudos e, gavėjų. Tikslas nėra tik tai pasitarnauti didžiosioms įmonėms. Mes norime sukurti tokių projektų, kurie atneštų naudos visoms įmonėms, įskaitant ir mažas bei vidutinės ir visų valstybių narių Ir tie projektai turės būti pagristi kompetencija E, konkurencingumu ir aišku viskas priklausys nuo pačių įmonių ir e, valstybių narių, ar jos sugebės pasiūlyti projektus. Jeigu įmonės pasiūlys gerų projektų ir jie bus atrinkti pagal, pagal kokybę, kvalifikaciją, tai jie galės naudalyvauti tose projektuose. Konkrečiai dar dėl e, mažų vidutinių įmonių. Jos yra Europos komisijos prioritetas. Vadinasi, mes esame pasirengę pagerinti e, E, dokumento formuluotės šią temą, kaip jūs sakėte, tai yra nepaprastai svarbu ir tarybai. Mes esame pasirengę šią dokumento dalį pagerinti. Ir paskutinis komentaras dėl biudžeto e, ir ryšių su kosmoso tyrimais. Kaip žinote, e, padėtis susidarė gana sudėtinga. Mes esame ta institucija, kuri sako, kad lėšas reikia naudoti tik tai uh, E, tas, kurios yra skirtos, bet yra kita institucija ES, kuri sako, kad e, lėšas galima paskirstyti. Yra ir dar viena institucija, kur yra tarp šių dviejų, bet mes turime bendradarbiauti visi tarpusavėje, ypač su tom dviem kitom, kad rastume gerą sprendimą Kitas pasiūlymas konkrečiai dėl e, kosmoso tyrimo. Aš norėčiau pabrėžti, kad gynybos srities programa gali tarnauti visoms sritims ir, žinoma, ypač kosmoso tyrimo sričiai. Ryšys tarp kosmoso ir gynybos tampa vis glaudesnis, todėl įmonės dirbančios kosmoso srityje galėtų galiausiai gauti naudos ir iš gynybos programų, jeigu be abejo jos pateiks tinkamų projektų. O tie projektai, e, kaip žinia, bus su dideliu susidomėjimu išanalizuoti Europos komisiją. Labai ačiū. Merci, monsieur. Ačiū, ponė. Dabar atėjo laikas vėl suteikti žodį pranešėjai. Pone, gal galėtumėte apibendrinti glaustai visas pastabas. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu dėkoti kolegoms, kurie pasisakė ir noriu jiems pasakyti be abejo, kad girdėjau ką jie norėjo pasakyti ir pabandysiu apibendrinti šiek tiek skirtingas temas, kurios turėtų būti diskutuojamos. Aš dabar grįžtu prie finansavimo. Europos komisija pasiūlė 100 milijonų eurų ir aišku, valstybės narės, kaip sakė E, ponia Anion Marytui turės pašės įnešti tam tikrą sumą. Ir 2020 metais 2 milijardai turės būti įnešti valstybių narių. Vadinasi, reikia gerų projektų. Aš suprantu, kad gali būti nuogastaujančių, jog e, finansavimas ateis tik iš vienos ar kitos valstybės narės. Mes turėtume visus nuraminti, kad svarbiausia bus projekto kokybė ir kiekviena valstybė narė turės galimybių tokių projektų siūlyti, be abejo, minėždamos finansavimo. Čia mes kalbame apie papildomą finansavimą. Tai nebus lėšos, kurios bus suteiktos e, tik kiekvienos valstybės narės, kuri privalo turi parengti projektų gynybos rytie. Dėl e, Europos finansavimo. Aš žinau, kad biudžeto komisija, e, biudžeto komitetas, atsiprašau, turės labai griežtą poziciją dėl e, įvairių galiojančių programų biudžeto panaudojimo. Norėčiau priminti, kad aš labai puikiai suprantu, apie ką kalbama. Manau, kad reikia pasiekti pusiausvyrą tarp finansavimo pasiūlymų, žinoma, tam tikros E, eilutės gali būti panaudotos, nes jos viena kitą papildo ir be abejo persidengs šiek tiek, pavyzdžiui, civiliai poreikiai ir kosmoso tyrimų poreikiai. Bet e, aš manau, kad mes turime panaudoti visas įmanomas maržas. Girdžiu skirtingų pusių nuomonės, bet aš manau, kad biudžeto komitetas parengs labai tvirtą poziciją, dėl kurios po to dėrėsimės dėl dalyvavimo ir mažų vidutinių įmonės bei vidutinio kapitalizavimo įmonių dalyvavimą. Man atrodo, kad tai yra e, labai svarbu, jeigu nesminis dalykas. Man atrodo, kad geografinis kriterijus neturėtų būti taikomas. Reikėtų atsižvelgti į kompetencijos, konkurencingumo kriterijų ir projektų kokybę. Vieno tik dalyko prašau Visos valstybės narės turi dalyvauti. Tai yra labai svarbu, kad tas projektas pasisektų. Bet aš žinau, kad yra mažų ir vidutinių įmonių ir vidutinio kapitalizavimo įmonių kiekvienoje valstybėje narė, kurios galės anksčiau ar vėliau uh, pretenduoti į finansavimą. Ir su sąlyga žinoma, kad tos įmonės e, turės pakankamai e, profesionalų, pakankamai kompetencijos. Norėčiau dar priminti, ir apie tai jau kai kas iš jūsų sakėte, jog būtina kalbėti apie efektyvumą. Šios programos pagrindinis elementas yra būtent efektyvumas. Todėl aš prašau visų kolegų uh, jį stebėti šį veiksnį. Mes kalbame apie pramonės konsolidavimą, ji turi būti inovatoriška ir tuo tikslu veiksmingesnė. Dar aš norėčiau priminti, bandau peržvelgti visų pasisakiusių mintis. Kolegė Mūdi sakė, kad mes šiandien turim kalbėti apie kalėdų eglutę ir priimti bet kokius projektus. Aišku, kad ne. Žinoma, kad 19-20 metais reikės apibriežti prioritetus. Aš jau apie tai kalbėjau savo pirminėje kalboje. Labai svarbu, kad Europos komisija mums pasakytų, tokie yra prioritetai. Čia mes galime pasiekti daugiausia rezultatų. Puiku, na ir aš baigsiu, pasakydama, nuramindama vieną iš kolegų, jeigu neklystu, kolegą Silikiotis, man atrodo, jis sakė, kad nereikia imti pinigų iš vystomosios pagalbos. Net klausimo tokio negali būti, tai tikrai nebus padaryta, jūs galiu nuraminti. Kasgi dar liko? Man atrodo, kad daug maž pagrindinius dalykus paminėjau. Didžioji dalis kolegų pasisakė tomis pat temomis. Kaip ten bebūtų, būtų, Esu pasirengusi kolegoms atsakyti klausimus, aš stebėsiu, kokiu pakeitimu jie pateiks, kad mes galėtumėm pagerinti šį tekstą. Aš norėčiau, kad mes e, aptartume greta jų pateiksiamų pakeitimų e, labai tvirtą Europos parlamento poziciją, kad mes galėtume su taryba dėrėtis išsiderėti kuo geresnių dalykų, nes neišvengiamai skirtumų tarp tarybos ir parlamento pozicijų bus, bet jeigu mūsų pozicija bus labai tvirta, ją mums žymiai lengviau apginti dėrybose. Ačiū. Merci, madame. Dėkuoju. Norėčiau apibendrinti diskusiją ir pasakyti keletą pastebėjimų. Pirmiausiai, Pakeitimų terminas 30 lapkričio 12 valanda. Lapkričio 30 šių metų 12 valanda. Pakeitimai bus svarstomi sausio 11 kitų metų viešas, viešas klausimas bus surinktas šio klausimu sausio 22 dieną, o įtre balsuosime komitete kaip planuojama vasario 21 dieną kitais metais. O dėl balsavimo per plenarinę sesiją viskas priklausys nuo to, ką mes pasieksime iki to laiko. E, galbūt atsiras ir kitų e, norinčių pasisakyti. E, viskas, tai jeigu niekas neturite nieko, rytoj ryte 9 val. koordinatorių posėdis prasidės, o 10 val. pradėsime balsavimą. Būkite pasirengę malonaus vakaro.